So, dear colleagues, welcome to our meeting. Kolegos, sveiki susirinkę į posėdį. Visų pirma, siūlau patvirtinti darbo atvarkę, jeigu nebus pastabdų, jį patvirtinta. Ačiū. Taip pat reikia patvirtinti e, tam tikros skaičiaus posėdžių protokolus, jeigu pastabų nėra, protokolai patvirtinti. Taip pat turiu keletą pranešimų pagal mūsų taisyklės. Pirmiausiai, koordinatorių sprendimų patvirtinimas po posėdžio įvykusio Liepos 6 dieną dėl paskirimų. Trys dokumentai susiję su o, e, tiesioginės prekybos e, iš esmės vertinimis popieriais E CCP ir ECB rekomendacijos dėl statuto peržiūros paskirti EPP frakcijai renkti. Privalomas automatinis keitimas informacija mokesčių srityje dėl tarp valstybinio sustarimo socialistai Europos asmeninių pensijų produktų dokumentas Alde atitenka ir galima reakcija į e, rekomendacijas dėl mokestinių sustarimo ALDE. E, pajamų, tarp nacionalinių pajamų klausimas. Bankų dokumentai. E, koordinatai sutiko paspartinti kreditorių hierarchijos dokumentą pranešėjas Hakmark. Pakeitimų terminas bus rugsėjo 4 diena pakeitimų svarstymas ir balsavimas 25 rugsėjo. Koordinatoriai taip pat sutarė išlaikyti lygiai gretų pristatymą komitete keturių kitų dokumentų susijusių bankų paketu ir grafikas bus peržiūrėtas atėjus laikui. Kaip žinote, rytoj šiandien balsuosime dėl pirmosios šių dokumentų, dėl didelių rizikų nuostatų e-komisijos antroje 18 metų pusėje. Koordinatoriai nusprendė atidėti iki 18 metų suplanuotą misiją į Šanhajų ir Pekiną. Buvo sutarta paprašyti leidimo vienai papildomai vietai misijai į Vašingtoną spalio mėnesį ir TVF. Taip pat sutarta rengti suplanuotą misiją 2-3 lapkričio į Portugaliją jeigu bus, aišku, atitinkamų pašnekovų. Tikrinimo 25 e, rugsėjo dėl deleguotojo akto posėdis neįvyks ir koordinatoriai patvirtino specifikacijos projektą dėl finansinių produktų pardavimo, dėl ko buvo patikta peticija. Buvo sutarta dėl atsakymų dėl peticijos 0709 2016, 1375, 16, 1497, 2616. Pranešimas tarp, tarp institucinių darybų, atsiprašau mūsų svečio dėl šio darbo, kurį turime nuveikti prieš pradedant dialogą. Penktasis kovos su pinigų plovimu e, dialogas 28 birželio buvo įvyko paskutinis trialogas, pirmininkaujant Maltai. Vienintelis klausimas, kuris buvo aptartas, buvo visuomenė. Viso viešas prieimas prie gautinių savininkų sąrašo, kadangi Malta teigia, kad ji neturi įgaliojimų dėrėtis šiuo klausimu. Trialogas baigėsi be išvadų. Taigi mūsų darybinė komanda sutarė pradėti trilogo darybas netrukus pirmkaujant Estijai ir pirmasis šeštasis iš viso trilogas vyks rytoj. Dėl EFSOS kažkiek pažangos pasiekta po trilogo įvykusio 21 birželio. Dėl EFSA reglamento peržiūris parengiamasis darbas komisijoje leido surinkti produktyvę diskusiją dėl e, ribų E, MBI. Ši tema toliau buvo aptarta techninių lygmenių, siekiant padarinti dėlėtas, detalės. Trilogas taip pat visoms šalims suteikia galimybę pristatyti savo pozicijas detaliai dėl daugumos politinių klausimų. Svarbiausiams klausimams reikia dar e, skirti diskusijų daugiau, ypač e, finansavimo, apmokestinimo. Kitas trilogas numatytas rytoj. Na ir pagaliau man labai malonu pasveikinti šiandien profesorių Nilsą Tigeseną, kuris yra Europos fiskalinės valdybos pirmininkas ir noriu padėkoti jam už tai, kad jis priemė mūsų kvietimą dalyvauti šiandien diskusijoje su Ekon komiteto nariais. Jau vienas e, dialogas vyko su profesoriumi Tigesenu gruodžio mėnesį, po to, kai jis buvo paskirtas ir jis mielai sutiko atvykti į normalų mūsų posėdį, kad pateiktų fiskalinės valdybos požiūrį į svarbiausius Europos semestro proceso elementus. Dabar yra toks vienas svarbių momentų. Vakar profesorius, profesorius Tigisan dalyvavo Eurogrupės posėdėje. Europos fiskalinė valdyba neseniai pateikė savo nuomonę apie fiskalinės pozicijos eurozonai perspektyvas. Tai yra jautrus klausimas, kurį reikia aptarti čia. Ir prieš taidamas jų žodį aš noriu padėkoti Jums už Jūsų vertinimas išvadą. Yra, kad nauja fiskalinė pozicija būtų tinkamas dalykas. Aš asmeniškai labiau linkęs būčiau pritarti komisijos pozicijai, bet turiu pasakyti, kad pranešimas yra labai įdomus, jame kalbam apie įvairias problemas. Viena iš jų yra koordinavimo trūkumas, jeigu nori turėti neutralią fiskalinę poziciją, atitinkančią e, e, mūsų semestro nuostatas, tačiau mes neturime priemonių tai daryti. Kita vertus, jeigu nori fiskalinės pozicijos, kuri atsižvelgtų ir tinkamą šalių situacijos vertinimą, E, kur valstybės, kurios turi mažesnę fiskalinę erdvę, joms reikia mažiau ribojančios fiskalinės pozicijos, tai čia susidurėme su tam tikrais praktiniais teisiniais apribojimais. Tai yra, aišku, ir klausimas jūs, jums, e, tačiau komisija mano, kad e, atrodo sprendžia šį, šią problemą labai išmaniai, pabrėždama, kad jeigu viena vertus matrica nebus peržiūrėta, kita vertus komisija gali pateikti tinkamus e, vertinimus kiekvien, dėl kiekvienų šalių balansų, dėl struktūrinio korekcijų pagal matricą ir pagal konkrečią šalies situaciją, <laughs> kad teisė tai būtų skiriama. Tai kokių reikia biudžeto nuostatų ir ir kokia marža e, lieka imtis e, veiksmų pagal taisyklių taikymą. Man atrodo, tai yra protingas sprendimas ir aš tikiuosi, kad jis e, leis išspręsti jūsų dilemą. Tačiau, aišku, mums įdomu išgirsti jūsų nuomonę šia, šiais klausimais. Taigi ačiū, kad atvykote pas mus ir jums žodis dabar. Much, uh, Dėkuoju pirmininkė Gualtieriai, ekon komiteto nariai, man didelė garbė sureaguoti į jūsų kvietimą ir atvykti pas jūs. Jūs atsiminate, kad pereitą kartą per videokonferenciją mes e, bendravome, e, aš e, atidžiai stebiu jūsų darbą. E, dirbau taip pat Europos centrinėme banke, dar kai jam vadovavo ponas Trišiai. Šiandieną, aišku, aš norėčiau pristatyti Jums e, pirmąją Europos fiskalinės valdybos ataskaitą. Jūs žinote, kad e, įkurti tik taip E, pereitų metų spalio mėnesį sekretariatas pradėjo rimčiau dirbti tik tai šių metų kovo mėnesį. Generalinis sekretarius čia sėdi šalia manęs. E, nu, mūsų pranešimas nėra labai ilgas. E, jūs įžanginėme žodėje paminėjote, kad tikrai esate susipažinę su juo, kalbame apie ES fiskalinės pozicijas dabartinėje situacijoje. E, pranešimas ar ataskaita yra mūsų įgaliojimų dalis. Mes e, tą fiskalinę poziciją apibrėžiame ekonomikos vertinimo pagrindus, susitelkėme į 18 metus ir tada dar e, gana detaliai panalizavome nacionalinės politikas. Mes suprantame šitos temos aktualumą, pereitais metais apie tai Eurogrupė ir kitur buvo daug kalbėta. Be ir tai yra vienas iš dviejų mūsų įgaliojimo aspektų. Antrasis yra dabartinių ES e, fiskalinių taisyklių taikymas. <clears throat> Kodėl mes nusprendėme būtent dabar pateikti šią ataskaitą? Todėl, kad derinome tai su Europos semestro ciklais pavasarį. Nusprendėme pateikti savo rekomendacijas, kad galima būtų į tai atsižvelgti biudžeto planuose spalio mėnesį. Tai e, būtent e, tai nulėpė mūsų pasirinktų temų seką o paskui detaliau dirbsime su nacionaliniu taisyklių taikymu ir kitais dalykais, kaip jūs paminėjote įvadinėse pastabose. Na ir tada savaime suprantama, mes remsimės nacionalinių fiskalinių tarybų ar valdybų patirtimi, kalbant apie euro zoną, kaip apie vieną vienetą. Mes bandome e, apibendrintą situaciją apžvelgti, remdamiesi Europos komisijos, Centrinio banko, TVF, EBPO ir privačių e, prognozuotojų e, analizę. Savame suprantama, kad ne viską Europos ekonomikoje galima tiksliai išmatuoti, reikia geriau suvokti, ar yra tam tikros e, tendencijos dėl kainų ir e, atlyginimo augimo, pavyzdžiui, egzistuoja tendencija, e, tam tikra tendencija, kurią mes bandome suvokti. Yra tam tikrų argumentų dėl to, ar reikėtų apskritai bandyti analizuoti eurozonos fiskalinės pozicijas. Dėl to buvo kalbėta rengiant Maastrichto sutartį. E, mes savo ruoštų į e, mikro analizę nesileidžiame, e, tačiau galvojame, kad tinkamas fiskalinių taisyklių taikymas gali būti tinkamas veiksmas. Dėl ekonominės situacijos e, beveik visi šaltiniai, kuriuos aš paminėjau ir jiems mes pritarėme, sutarėme, kad e, e, ekonomika truputį atsigauna, nors dar e, reikia e, geresnių, e, geresnių rezultatų, ypatingai tai pasakytina apie investicijas, e, kadangi augimas yra labai kol kas menkas. Aš minėjau taip pat ir e, einamosios sąskaitos e, perviršį. E, daugelis namų ūkių ir kompanijų kol kas susiduria su finansiniais sunkumais ir fiskaliniai dalykai todėl yra aktualūs kaip niekada. yra e, pakankamai daug e, e, pažeidžiamų elementų rinkos veikime ir mes sakome, kad 2018 metais tinkamiausias būtų neutralus. Neutrali, tinkamiausia būtų neutrali fiskalinė pozicija eurozonoje. zonoje. Dėl atitikimo fiskaliniams taisyklėmis apibendrintai mes pateikėme tam tikrų grafikų ir atrodo, kad komisijos pavasario prognozės leidžia galvoti apie monetarnės politikos švelnimą ateityje. Stabilumo ir augimo paktas, tačiau siūlo griežtinti šią politiką bet, e, bet kuriuo atveju mes e, ar, esame arti neutralios pozicijos, atsižvelgiant į tas abi tendencijas. E, jūs grafikę raudonai pamatysite, kad stabilumo ir augimo pakto taisyklių yra paisoma Tačiau tos šalis, kurios pasiekė savo vidutinės trukmės tikslų fiskalinėje politikoje, e, galbūt e, turės e, savo fiskalinę erdvę plėsti daugiau negu kad jos buvo planavusios. Kitose pastabose mes e, matome, kad e, e, situacija daugelį eurozono šalių yra panaši, pavyzdžiui, BVP augimo skaičiai panašus, tačiau yra ir tam tikrų skirtumų, ypatingai produktivumo prasme. Ir e, mes rekomenduojame valstybėms panaudoti tą erdvę, kuri atsiranda vidutinės trukmės tikslų srityje. E, nacionalinės politikos įgyvenimas nebūtinai e, veda prie eurozonos apskritai teigiamų rezultatų. Tai buvo jau ir anksčiau pripažinta. E, valstybės skiriasi, jų fiskalinė politika turi būti skirtingai, e, tai yra nacionalinių valstybių prerogatyva. E, pripažįstama, e, kad vyriausybės tarp valstybinių poveikių nesugeba internalizuoti Bet kuriuo atveju eurozonos e, sklandus funkcionavimas yra platesnis tikslas negu nacionalinės diskusijos. Ir e, reikia pasakyti, kad e, egzistuoja tarpusavio įtaka tiek prekybos srityje, tiek fiskalinio tvarumo srityje tarp atskirų valstybių Taigi grįžtame prie dabartinės dilemos, kad tos šalis, kurios turi fiskalinės erdvės, e, ne, nesuvokia savęs kaip tokios, kuriuoms reikėtų plėstis, e, tuo tarpu ten, kur tos e, fiskalinės erdvės nėra, susidaro įspūdis, kad valstybės norėtų ar jaučia būtinybę plėsti tą erdvę. Tai yra susijęs su centralizuota e, politika ir decentralizuotomis nacionalinėmis taisyklėmis. Spręsti galima pripažįstant problemą ir savanoriškai geriau koordinuojant savo veiksmus tarp valstybių narių arba per fiskalinę integraciją, apie kurią dabar diskutuojama ir e, kurią pirmininkas savo ataskaitoje 15 metais rekomendavo. Dėkui. Thank you, thank you very much for this. Labai ačiū už šią įdomią prezentaciją. Dabar komiteto nariai galės užduoti klausimus, pakomentuoti pirmasis Burkhard Balts. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Europos fiskaliniai valdybai už pirmąją apžvalgą eurozonos fiskalinių krypčių. Žinoma, mums labiausiai rūpi tų krypčių atitikimas europiniai teisė, Europos teisės normoms ir mano kolega ir draugas Gunaras Hekmarkas dažnai sako, jeigu uh, žmogaus kojas įdėsite į šaldytuvo galvą į krosnį, tai vidutinė jo kūno temperatūra mm, bus normali. E, taigi, manau, kad e, kalbant apie e, bendras fiskalinės kryptis ir tam tikrus vidurkius, atitikimo ES teisės aktams, vis tiek kiekviena valstybė narė atskirai turi jų laikytis. Todėl mes e, dėkingi Jums už išvalgas ir nekantri laukiame antrosios Jūsų ataskaitos dalies, tai yra fiskalinis politikos taisyklių laikymosi įvertinimo. Taip pat aš manau, kad Europos parlamentas turėtų susidomėjęs priimti domen, kad e, dabartiniai politiniai sprendimai daro įtaką mūsų fiskalinės politikos e, kryptims 17 e, ir 18 metais, tačiau mano vertinimu reikia atkreipti dėmesį į jūsų analizės dar vieną aspektą. Jūs pabrėžiate, kad skolų mastai šiuo metu mažėja tačiau galima numatyti artimiausių metų papildomą spaudimą, kurį patirs valstybių narių biudžetai, vertinant Europos komisijos pateiktą skolų e, būklės analizę galima daryti išvadą, kad esame labai toli nutolę nuo 60 procentų tikslo, kuris numatytas e, stabilumo ir augimo pakte. Noriu užduoti kelias klausimus. Pirmasis susijęs su biudžeto konsolidavimu. Vis e, daugiau patiriame šiuo metu spaudimo iš atskirų valstybių narių, kurios nori didinti savo biudžeto išlaidas. Vertindami pateiktus skaičius, matome, kad tai yra tos šalis, kurių valstybėse skola ir taip yra pakankamai didelė, arba kuris turi biudžeto perviršį, pavyzdžiui, mano šalis Vokietija, kaip galime užkirsti kelią tai trumparegiškai fiskaliniai politikai, e, kuri bandoma vykdyti šiuo metu, nevykdant jokių atidėjimų ateičiai ir e, neužtikrinant ateities e, mūsų jaunai kartai. Taip pat kaip atsižvelgti dabartinę fiskalinę situaciją, reikia išlaikyti Europos konkurencingumą, turint omenyje, kad čia išvelgiu tam tikrą konfliktą tarp noro didinti atlyginimus ir socialinės išmokas. Ačiū. Dr. Balčiai, ačiū už jūsų pastabas. Aš jas pasižymėjau, norėčiau pradėti nuo jūsų paskutinės minties. Akivaizdu, kad susirūpinimas dėl ilgalaikės ateities šiame kontekste yra labai svarbus. Mes uh, taip pat kaip ir komisija, kuri pateikė skaičius, įvertiname visus tvarumo rodiklius ir kai kuriais atvejais valstybės, kurios patiria rimtų problemų e, dėl 60 procentų taisyklių, taisyklės laikymasi e, turiu sąjungos ateities perspektyvas e, dėl vykdomų reformų, nepaisant demografinės padėties, Taigi tas bendras vaizdas tikrai nėra labai blogas, aišku, mes rimtai vertiname 60 procentų kriterijų, siekiant užtikrinti kriter... tvarumą. Taip pat Reikia nepamiršti, kad e, Europos centrinis bankas ir kitas institucijas ėmėsi veiksmų ir dėl to turime dabar šiek tiek daugiau laiko, kad šią problemą išspręstume, tačiau vis tik tai skolų masto problema kai kuriuose šalise išlieka labai rimta ir kai kurios šalis, tokios kaip Italija ir Portugalija, jų valstybės skola siekia 130 procentų bendro nacionalinio produkto ir tai tikrai netitinka galiojančių taisyklių. Tačiau Vis tik tai turint omenyje, kad ekonomikos padėtis normalizavosi, turėtume e, taip pat pasvarstyti ir ilgalaikės galimybės investuojant, skatinti ekonomikos e, augimą. siekiant sukurti tokius e, e, pajėgumus, e, kurios pastelkus ilgalaikėje perspektyvoje būtų galima užtikrinti, pavyzdžiui, pensijų sistemų tvarumą, tam, kad tos investicijos nebūtų sunaudotos vien tik tai vartojimu. Taigi manau, kad investicijos į infrastruktūrą, į kitus projektus galėtų tai užtikrinti. Padėtis kai kuriuose šalyse keičiasi ir E, jos persiorientuoja į bendrą ekonomikos potencialą skatinimą ir e, tokiu būdu būtų galima e, tam tikras aspektas teigiamai įvertinti tam tikrų valstybių norą didinti viešo sektorius išlaidas. Žinau, kad uh, komisija savo e, skelbiamuose dokumentuose dažniausiai kalba ne apie Europos ekonomikas, o apie bendrą Europos ekonomiką ir e, e, ji vis labiau yra vertinama bendrame kontekste palyginti su kitais regionais. Kai tą kalbėtą. Ačiū profesoriui Tygisinui už prezentaciją. Aš tikrai žaviuosi jūsų drąsa ir optimizmu, aprašant ir įvertinant padėtį eurozonoje. Man susidaro įspūdis, kad e, nacionalinės vyriausybės e, nesuvokia būtinybės užtikrinti didesnį valstybių narių ekonomikų tarpusio suveikumą. Taip, jūs teisingai pastebėjote, kad komisija kalba apie Europos ekonomiką, o ne apie skirtingas ekonomikas, tačiau kaip mes galime užtikrinti, kad e, šioje srityje būtų pasiekta ženklesnė pažanga. Jūs minite tam tikras įtampas, taigi kokiu veiksmu galima būtų imtis Europos semestro kontekste tam, kad uh, paragintume valstybės narės e, atsižvelgti ir labiau ir į tą šalutinį poveikį jų veiksmų, o ne tik į vidaus e, problemas ir sunkumus. Ką rekomenduotumėte? Ačiū už Jūsų klausimus. Nežinau, ar mūsų požiūris iš tiesų yra toks jau optimistinis. Mūsų pozicija atitinka tai, ką, apie ką kalba komisija, Tartosios valiutos fondas, Europos centrinis bankas ir visos šios institucijos pripažįsta, kad pažanga padaryta ir e, mes e, jau e, nebe tūpčiojame 14-15 metų lygyje, tačiau kai kurios šalis bent jau tikrai perėjo į naują e, etapą, joms jau nebereikia fiskalinės paramos, pavyzdžiui, Ispanijai. Taigi tos pesimizmo bangos e, pradės lūkti, nuo kurių mes anksčiau kentėjome. Tačiau mes, aišku, nenuvertiname to neigiamo poveikio, kurį turėjo e, konsolidacijos veiksmai 11-13 metais. E, aš, aš nenoriu susitelkti vien tik tai e, su tuo šalutiniu arba tam tikru užkrečiamoju poveikiu, kurį gali turėti vienų valstybių politikos kitoms Ir e, reikia paminėti, kad veiksmai yra derinami, e, fiskalinės politikos priemonės yra derinamos. Ir e, vis tik tai noriu pasakyti, kad artimiausiais metais palūkanų normos vis tiek bus pakankamai žemos ir tikrai būtų dabar neblogas laikas pagalvoti apie investicijas į ES valstybės narės. Todėl tas e, politinių sprendimų ir priemonių derinys yra svarbiausias dalykas, o ne šalutinis e, poveikis. Nepaisant to, nacionaliniai parlamentai pirmenybę teikia savo fiskaliniams biudžetams ir Jūs turėtumėte daryti e, tą patį, kadangi tik tokiamis priemonėmis galima užtikrinti eurozonos stabilumą, tie galiu pasakyti. Ačiū, ponas Tremoza, toliau. Ačiū, pirmininkė, e, ponia profesoriau Tigesens, sveiki atvykę į mūsų komitetą. E, labai įdomi jūsų ataskaita. Turiu keletą klausimą, nes aš pamenu ką Noel Rubinį sakė 2009 metais, kad visuomenės skola bus visų burbulų motina. Ir dėl jūsų analizės, kurią jūs e, atlikote dėl eurozonos e, skolos tvarumo ir panašiai, man kyla klausimas, ar kiekybinio skatinimo programos pabaigoje, kuri gali prasidėti po dviejų metų, pavyzdžiui, patirsime ženklų poveikį per ilgesnį laikotarpį viešosios skolos tvarumui. Nes jeigu grįšime vėl prie ankstesnės scenarijos, kurį turėjome 10-11 metais, kuomet buvo ženklių skirtumų tarp valstybių narių, skolos aptarnavimo, skolos išleidimo prasme. Kokia būtų jūsų prognozė? Ar jūs manote, kad tas poveikis bus didžiulis, kai kiekybinis skatinimas pasibaigs po dviejų metų. Ir antrasis klausimas, kaip galima pagerin, pakeisti nacionalių biudžetų sudėti išlaidų prasme, kaip vyriausybės galėtų investuoti pinigus. Norėčiau sužinoti Jūsų nuomonę, ar Jūs manote, kad Europos lygmenių mums reikia suderinti e, viešų investicijų E, naudos analizę, nes e, šis parlamentas e, mano, kad reikėtų skelbti tam, tikras, tam tikrą informaciją viešai. Pavyzdžiui, kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, pastatyta oro uostų, kur yra menkai žmonių, tai yra žmonių tankumas gyventojų yra mežas arba statomi E, greitųjų traukinių ruožai, kur nėra keleivių. Tik ar mums reikia suderinti tą bendrą europinę e, išlaidų naudos analizę, kad būtų galime dalytis geriausią patirtimę viešųjų investicijų srityje. Labai ačiū už Jūsų klausimus, pana Tremosa Balselis. Aš labai gerbiu kolegą Rubinį, jis teisus, kad viešoji skola yra visų e, burbulų motina. Ne vieną kartą tai buvo. O Europos atveju matome, kad viešoji skola, viešoji skola labai sunku sumažinti, kai jau yra sukaupta. Tai buvo padaryti šiek tiek lengviau tose šalise, buvo, kur buvo didesnė privati skola. Pavyzdžiui, Airijoje ir Ispanijoje, kur problemas daugiausia kilo dėl per nelik didelio e, privataus skolinimas, o ne viešojo. Problemas tuomet lengviau spręsti. Viešoji skola yra problema, kuomet skolos lygis yra labai didelis. Negalime negalime sakyti, kad prognozuojame sunkumus, bet e, negalime garantuoti, kad problemų nebus. Pavyzdžiui, kai buvo 11-12 metais, kai palūkanos e, pašoko labai smarkiai dėl užkretimo poveikio ir panašiai. Tačiau vyriausybių obligacijų e, palūkanų normų sušvelninimas per pinigų politiką E, yra pozityvų ir buvo ECB kapitalo santykius panaudojamas tam tikros skolos išpirkimui. Na ir matome, kad per trumpą laikotarpį palūkanos gali padidėti, todėl labai svarbu panaudoti sistemą e, šią investicijoms. Tai jūsų antrasis komentaras. Aišku, Tikiuosi, kad e, Junkerio planas padės per nedidelį e, vyriausybių garantijų kiekį padidinti privačias investicijas, kad būtų patenkinta paklausa geros kokybės investicijoms Europoje. Taigi E, aktualaus pajamingumo klausimas yra svarbesnis e, negu bet kada. Tačiau visgi komisija ir investicijų bankas šiomis temomis dirba neblogai ir jau einame į priekį tą linkmę, kaip jūs ir minite. Marisa Matijas. Ačiū pirmininkė. Ačiū Jums už Jūsų ataskaitą. Jūs remiate idėją, kad eurozonos fiskalinė politika mm, yra nacionalinių vyriausybių prerogatyva. Mes visi puikiai žinome, kad taip nėra iš tiesų. Ekonominė valdysenos sistema buvo sukurta ir lemia valstybių narių mm, fiskalinę politiką toliau negu kiek tai lemia e, stabilumo ir augimo paktas. Ir komisijos ir e, institucijų darbas neapsiriboja vien tik fiskalinę politiką. Tai pakliūnama ir į viešųjų paslaugų mokesčių politiką, darbo rinkos rytis, bet kokią atveju norėčiau pakalbėti apie kai kurias mintis, kurias jūs išdėstote savo vertinimuose, savo ataskaitoje. Plačiai kalbant, apskritais kalbant, kad netinkamas fiskalinės politikos naudojimas, naudojimas gali e, sukelti visuomenę skolą ir turėti poveikį pinigų politikai. Tačiau aš nesu įsitikinusi, kas laikoma netinkamu fiskalinės politikos naudojimu, ypač e, kalbant apie šį konkretų atvejį. Man atrodo akivaizdu, kad griežto taupimo politika smarkiai patkirto tą švelninančią pinigų politiką. Jūs ką tik paminėjote Portugaliją, aš esu Portugalija ir jūs minėjote trejato intervencinės programos poveikį. Šiuo atveju norėčiau paklausti. Atrodo, kad eurozona e, e, buvo vykdo beprotišką politiką ir du veiksniai prisidėjo prie tą prociklinę fiskalinę politiką ir darbo rinkos dereguliavimas. Taigi noriu paklausti jūsų, kokia yra jūsų nuomonė dėl to ir ar ką norite pasakyti apie tai. You, Ačiū, ponia Matijas, už jūsų kritiškas pastabas. Manau, kad reikia skirti aiškiai tarp tos situacijos, kuomet šaliai taikoma programa ir intervencijos laipsnis yra daug detalesnis negu e, normaliai laikantis stabilumo ir augimo paktą. Fiskalinė valdybos, fiskalinės valdybos e, darbas nėra gilintis į programos šalis, nes jos ir taip yra detaliai stebimos mūsų darbas e, būtų kitoks. Kai neturi galimybės paskolinti rinkos, e, tuomet e, kitokia tvarka yra savame suprantama. Ir tikiuosi, kad patirtis rodo ir jūsų šalies patirtis rodo, kad įmanoma baigti programą per gana trumpą laiką, aišku, daug paukojant, bet jūs tai padarėte ir padarėte tai tuomet, kai vyriausybės buvo labai skirtingų spalvų. Aš nemanyčiau, kad tai yra nesėkmė. Aišku, kad e, ribos yra toms detalioms intervencijoms ir išlaikyti tuo metu suverenumo. Tačiau jeigu, jeigu žvelgsime į kitų šalių patirtį, jos gana liberaliai žiūri rekomendacijas, kurias teikia komisija, dažnai per liberaliai. Jeigu pažvelgsime į šalių rekomendacijų gyvenimą, tai įspūdis nekoks. E, aišku, tai yra nacionalinis sprendimas, ko, dėl ko aš apgailestauju, tačiau negalima ginčyti, kad fiskalinė politika daugumai valstybių narių yra nacionalinė prerogatyva, o mūsų darbas yra labiau e, skirtas įtikinti tas šalis, kad yra įvairių e, politi tokios politikos ilgalaikio poveikio apsiriškimų. Ir e, fiskalinė valdyba pasisako už bendrą konsolidaciją, kuri buvo vykdoma 11-13 metais. Galbūt tai buvo per daug padaryta, nueita per toli kai kuriais atvejais. Ir Europos, e, Eurozonos fiskalinės pozicijos aptarimas būtent uh, ir reiškia, kad reikia vengti tos prociklinės e, politikos. Ačiū. Dėkuoju. Jums nematau daugiau norinčių paklausti. Ne, ponas Kobord. Uh, yes, we have uh, sound. Excellent. Uh, it's very nice to see you here. Gražu jūs čia matyti. E, įdomių dalykų jau pasakėte. Dalyvavote atvirame e, posėdyje 16 metų gruodžio 16 e, dieną ir jūs tada ir vėliau išreiškėte požiūrį, kad 18 metais Europos zonai apskritai būtų tinkamas neutralus E, fiskalinis požiūris arba neutrali fiskalinė pozicija. Tai įdomu, nes komisija e, galvoja apie bendrą e, mokestinę politiką visoje ES. Jūs pasisakėte už tą neutralią poziciją, nors valstybių narių nuostatos ir bus skirtingos. E, pereitą savaitę pranešime spaudai dėl kovos su pinigų plovimu ketvirtosios direktyvos e, jūs kalbėjote apie mokesčių vengimą e, ir slėpimą. Mokesčių Vengimas, aišku, yra e, nelegalus dalykas, tuo tarpu mokesčių slėpimas toks e, nėra. Aš iškeliau šį klausimą. Komisijos nariai, e, jie galbūt nesuprato skirtumo tarp e, slėpimo ir vengimo. E, Galbūt jai trukdo tai suprasti ir e, didžiulės problemos, kurios e, bus susijusios su breksitu. Thank you. I'm afraid you are confusing a bit between. Dėkui. Gal jūs čia truputį maišote e, išdo ir apmokestinimo reikalus. E, gal e, tai dėl kalbinių dalykų, e, itališkai iš tikrųjų fiskal reiškia mokesčiai, bet dabar stieksiu žodį atsakyti. Dėkuoju. Pirmininkas užbėgo už akių vienai iš mano galimų pastabų - mokesčių, harmonizavimas, mokesčių dalykai yra visiškai kita problema, ją reikia išspręsti. Aišku, kad mokesčių vengimo problema yra labai rimta, bet ne visai aišku, kiek tai yra susijęs su makroekonominė politika, kurią, kurią aš užsijimu. Jūs paminėjote suderintas taisyklės, kovojant su mokesčių vengimu. Iš tikrųjų, e, tai yra svarbu Daug kalbama ir diskutuojama dabar apie galimą mokesčių derinimą, bet reikia atsiminti, kad Europos zonos fiskalinė būklė ar pozicija nereiškia, kad visi dalykai susijęs su išdu turėtų būti derinti vienodai. E, taigi e, ypatingai aiškios sąsajos tarptų dviejų temų aš nematau. E, praeities nesėkmės galbūt susijęs su to, kad jeigu ir buvo bendrų iniciatyvų, galbūt to bendrumo buvo per daug, galbūt buvo per daug panašumų atskiruose valstybėse po 7-8 metų krizės kai kurios šalis toliau plėtėsi ir buvo skatinamas e, toliau taip daryti. E, ir rekomendacijos e, derinti galbūt nuėjo pernelyg toli. O dabar Europos atsigavimo programoje plėtros lygis buvo siūlomas visiems vienodas pusantro procento. Tuose dalykuose kartais jaučiamas tam tikras pokytis nuotaikose ir nuotaikų sviravimai. Bet e, savai mes suprantama, kad reikia taisyklių, kurios leistų išvengti mokesčių nemokėjimo. Pane pirmininkė, esu šiek tiek nusvilęs, skaitydamas jūsų pirmąją ataskaitą. Iš tiesų, e, fiskalinė valdyba turėtų būti nepriklausoma nuo komisijos, tačiau taip netrodo skaitant šią ataskaitą tai, kad Vokietija, pavyzdžiui, turėtų pasinaudoti savo biudžeto perviršimi finansuodama e, e, nacionalinius infrastruktūros projektus, aš manau, nes tai paskatintų visos Europos ekonomiką. Kalbant apie euro zoną, dabartinė žemos palūkanų normos yra tam e, tikra prasme e, kenksmingos e, konkurencingumui tarp atskirų valstybių narių ir e, taip pat valstybių skola, kuri kelia grėsmę ateities kartoms. Ar jūs šiame kontekste savo kitoje ataskaitoje pasiūlysite konkrečias priemonės, kurias pasitelkusios valstybės narės galėtų išsilaisvinti nuo e, tarptautinių finansinių institucijų tarnystės? Ačiū, pana Mano. Taip, mes esame nepriklausomi nuo komisijos, nepaisant to, kad sunku tą pamatyti skaitant mūsų dabartinę ataskaitą. Aš sutinku, kad kalbant apie rekomendacijas 18 metams, mūsų pozicijos dauguma atveju sutampa ir nebūtai mes turime kritikuoti komisiją, jeigu mūsų pozicija yra tokia pati ir mes didžiąją dalimi komisijos pasiūlymams pritarėme, tačiau spaudimo iš komisijos mes neprita, nepatirėme ir e, mūsų valdyba ir iškai nepriklausoma turime penkis narius, kurie turi savo požiūrį ir kolegos ir ekonomistai, akademikai, e, politikai ir jie sako tiesą ir ten, kur požiūrį nesutampa, mes komisiją kritikuojame, ypač vertinant atskiras šalis, būtent e, ten e, galime pastebėti, kad tarpusio saveikumas tarp komisijos ir valstybių narių e, sąlygojo dabartinę sudėtingų taisyklių sistemą ir šiuo kol kas mūsų galutinė pozicija šiuo klausimu dar nėra patvirtinta. Eurozonoje yra iš tiesų ir kitų problemų susijusių su kai kurių valstybių konkurencingumu. Nemanau, kad jas galime išspręsti panaikinę e, ekonomikos pinigų sąjungą ir e, turėdami e, lankstesnės lankstesnį valiutų keitimo santykių Komisija yra nustačiusi pakankamai aiškius rodiklius šioje srityje ir stebi, kaip jų yra laikomasi, taip pat ir stabilumo ir augimo pakto nuostatos yra pakankamai griežtos. Tačiau kalbant apie makroekonominį netoligumą, reikia įvertinti e, bendrame ekonomikos netoligumo e, kontekste. Kalbant apie fiksuotas, e, fiksuotą valiutų keitimo santyki, kai kurios valstybės anksčiau, kurios buvo vertinamos kaip visiškai beviltiškos, kalbant apie jų gebėjimą konkuruoti su kitomis šalimis, per kelis metus parodė, kad iš tiesų e, galima pasiekti visai nevalgų rezultatų. Taigi aš nemanau, kad e, šios problemos sprendimo perspektyvos neteikia vilčių. Ačiū. Ar būtų norinčių paklausti pagal procedūrą, prašau žodžio, nes mums liko tik dvi minutės. Jeigu tokių klausimų daugiau nėra, tai galime baigti keitimasi nuomonėmis. Iš tiesų jis buvo labai įdomus ir naudingas. Asmeniškai, manau, kad jūsų vertinimas susijęs su mūsų cikliniu ekonomikos atsigavimu iš tiesų yra labai aiškiai parodo, kad uh, reikia dėti dar daugiau pastangų siekiant šių tikslų ir tam reikalingas tiek veiksmų koordinavimas, tiek nacionalinės pastangos fiskalinės politikos rytyje. Šiuo metu mes neturime jokių priemonių, kad galėtume užtikrinti reikiamą koordinavimo lygį. Jūs užsiminėte apie makroekonominių netoligumą procedūrą, kuri galėtų tapti tuo įrankiu, <clears throat> nežinau, kaip e, pasitelkus šią priemonę būtų galima iš ankstinį neigiamą nusiteikimą išsklaidyti, tačiau bet kokiu atveju manau, kad e, alternatyvus požiūris e, vis tiek yra reikalingas ir galima per tą laiką dar imtis tam tikrų parengiamųjų tarpinių priemonių ir žingsnių, apie kuriuos tikiuosi komisija praneš artimiausių metų ir suderinus juos su tam tikrais ribotais fiskalinės politikos centralizuotais komponentais, pasitelkus nacionalinius, nacionalinės priemonės ir gebėjimą vienus ir kitus tarpusavėje suderinti, galėtume pasiekti geresnių rezultatų. Ir e, čia reikėtų pasvastyti visus įmanomus variantus ir būtent Junkerio planą įgyvendinant ir bandoma stumtis į priekį šią kryptimi, siekiant pagerinti investicijų ne tik kiekybę, tačiau taip pat ir kokybę. Taigi čia mes e, turime nepamiršti ne tik atskirų būtinybės atskirų fiskalinių komponentų susijimą vieną krūvą, tačiau taip pat ir e, kitų sudėtingų ir e, nemažai mums iššūkių keliančių aspektų. Manau, kad fiskalinės valdybos e, veikla iš tiesų yra daug žadanti, kalbant apie e, vertingą analizę ir pasiūlymus, e, kaip spręsti problemas, su kuriamis susidurėme. Taigi nekantri laukime tolesnio bendradarbiavimo su jumis ir jūsų valdyba tam, kad įneštume savo indėlį į demokratijos skaidrumo stiprinimą vykdant ekonomikos politikos koordinavimo darbus. Labai ačiū. So, uh, Dviejų minučių pertrauką dabar skelbiame prieš pradant kito darbo tvarkės klausimą svarstymą. Visiems ačiū. So, dear colleague, let's start our point. Mėly kolegos, toliau šeštas klausimas. Pirmasis keitimasis nuomonėmis. Dėl teisėkuros pasiūlymą patvirtinti direktyvą, kuriuo siekiame valstybių narių konkurencijos institucijoms suteikti įgaliojimus, kad jis būtų veiksmingesnės vykdymo užtikrinimo institucijos ir užtikrintų tinkamą vidaus rinkos veikimą labai svarbus dokumentas. Ir dėl to, kad čia yra bendro sprendimo procedūra, konkurencijos rytyje ir tai yra sveikintina, nes <clears throat> savaime jau šis dokumentas skirtas labai svarbiais ryčiai ir svarbiems klausimams. Pranešėjas yra ponas Švab. Kaip žinote, vyko ir seminaras šią temą. Noriu informuoti Jūs, kad tarybos darbo grupė jau pradėjo nagrinėti teisėkuros pasiūlymą, o jau pirminkavant Maltai ir šis darbas tęsiamas pirminkavant Estijai. Pone pranešėjau, prašom Jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Džiaugiuosi, kad šiandien galime pirmą kartą pasikeisti nuomonėmis dėl šio direktyvos projekto, dėl Europos konkurencingumo skatinimo tinklo. Plus pirmininkas minėjo, kad tai yra dar vienas žingsnis į priekį, bandant išplėtoti tas rytį, už kurią yra atsakinga Europos Sąjunga. Tai, kad komisija dabar pateikė šį pasiūlymą, pa, patvirtina ir parodo du dalykus. Pirmiausiai, komisijos pasitikėjimą didžiulį parlamentu, nes tai yra antras pasiūlymas dėl teisės akto konkurencingumo e, srityje, kurį tvirtins Europos parlamentas. Manau, kad kartu su šešėliniais pranešėjais, su kuriais jau buvau susitikęs, dėsime visas pastangas, kad pateisintume e, šį pasitikėjimą, prisimtume šią atsakomybę. O antra vertus, e, tai taip pat patvirtina, kad šioje srityje reikia tam tikrų pokyčių. Ir e, kalbant apie ES įgaliojimų sritį, kurioje mes apskaitai turime didžiausias galimybės įsikišti ir kažką pakeisti, tačiau kartu mums reikia patvirtinti ir labai lankščią priemonę tam, kad viena vertus užtikrintume teisinį saugumą ir galimybę komisijai lankščiai priminėti sprendimus. Ir būtent apie tai turėsime diskutuoti per artimiausius mėnesius kaip šio tikslo pasiekti. Komisijai šios priemonės pačiai negalios pagal 101 ir 102 konkurencingumo teisės e, aktų straipsnį valstybės narės turės šios sprendimus įgyvendinti, tačiau e, žinoma, kai kuriuose sritise Valstybių narių institucijos gyvendinamos Europinę teisę turės derinti veiksmus su, su komisija, kad e, sprendimai būtų sėkmingai įgyvendinti. Taigi komisija turės užtikrinti, kad e, teisės aktai būtų įgyvendinami daug maž to lygiai ir kartu palikti pakankamai didelį veiksmų laisvę nacionalinėms institucijoms e, tam, kad ir ateitie jos pakankamai sklandžiai galėtų uh, įgyvendinti patvirtintus teisės aktus. ES konkurencijos teisės nuostatų veiksmingas įgyvendinimas nacionalinėse vartybėse prisidės prie e, konkurencingesnės bendrosios rinkos kūrimo, tai yra naudinga vartotojams ir piliečiams, taip pat bus ne tik pašalintos bendrosios rinkos e, kliūtis, tačiau taip pat ir patvirtinami ir, gyveni, ir laikomasi bus bendrų standartų. Manau, kad e, be išlikų galima pritarti komisijos pasiūlymui, tačiau vis tik tai e, parlamentas kaip teisėkros institucija turi išsamei vertinti kai kurios aspektus, ką ir padarys. Pirmasis aspektas tai yra trečiasis direktyvos straipsnis, ten yra tik tai minima pagrindinių teisų hartė ir kalbama apie tai, kad jos nuostatomis būtina vadovautis gyvendinant direktyvos pasiūlymą ir priimant sprendimus nacionalinėms institucijoms. E, iš tiesų jau dabar turėtų būti visiems aišku, kad būtina vadovautis pagrindinių teisų hartijos nuostatomis, nes jau seniai buvo patvirtinta, taigi reikia išsiaiškinti pirmiausiai, kokią įtaką konkurencingumo teisė, nesikišant per daug į nacionalinės administravimo sistemas arba į nacionalinės būdžiamosios ir civilinės teisės sistemas, bent jau paminėti tą e, teigiamą patirtį susijusią su pagrindiniu teisų hartijos svarba e, procesiniams aspektams. Taip pat e, reikia išaiškinti, ar kokiems uh, teismėms nagrinėjimams turi būti taikomi pagrindinės teisės hartijos nuostatai. Taigi trečiasis straipsnis mums yra svarbus. Aštuntajame straipsnėje, manau, reikia pabrėžti, kad įmonės turi teisę neatskleisti tam tikros informacijos teismo proceso metu, tam, kad siekdamas išvengti pakenkimo pačioms savo ir e, manau, kad būtent apie tai reikės kalbėti. Diskutuojant Europos parlamente, kalbant apie e, tam tikras e, priemonės komisija yra numačiusi e, specialių priemonių taikymą valstybėms narėms. Tačiau e, valstybės narės pačios e, nustato tų priemonių pobūdį. Todėl čia reikės diskutuoti apie tai, kaip tinkamiau suderinti europinį ir nacionalinį lygmenį. Dar vienas e, klausimas susijęs su tam tikrais procedūriniais <clears throat> reikalavimais. kurie yra taikomi karteliniams susitarimams, e, nes norime, kad e, bendroms procedūroms būtų taikomos įmalios normos ir reikalavimai. Kalbant apie piniginės baudas, aš norėčiau nustatyti bendrai 10 procentų standartą. Šio komisija to nesiūlo. Tokią galimybę mes bet kokią čia bent jau pasvastyti turėtume. Taip pat kilo klausimas šiame kontekste, ar nustatant baudos dydį reikėtų vadovautis, e, remtis e, įmonės ar koncerno apyvartą visame pasaulyje generuojama ar tik tai konkrečioje šalyje, kur užfiksuotas tam tikras pažeidimas. Kalbant apie ketvirtąjį punktą, čia kyla e, klausimas, ar nereikėtų paminėti žalos kompensavimo atlyginimo direktyvos 14 straipsnio, tam, kad būtų atlyginama žala visiems ją patyrusiems ir užtikrintas e, pats aukščiausias e, saugumo lygis. Bendroje rinkoje <clears throat> taip pat e, kalbant apie svarbiausių liudininkų apsaugą E, manau, kad reikia išsiaiškinti, e, kaip elgtis tokiu atveju, jeigu tinkama informacija pateikiama ES institucijoms, jos, už kurią jos nėra atsakingos ir kaip užtikrinti liudytojų apsaugą, <clears throat> perdavus tą informaciją atitinkamoms nacionalinėms tarnyboms. Pakeitimų tikimo terminas baigėsi Liepos 19 dieną, diskusijos vyks spalio 90 dienomis, pakeitimus galima teikti iki spalio 20 ir gruodžio 4 dieną balsuosime. Taigi aš tikiuosi, kad pirmininkaujant Estijai, kurios garbėje šiandien pasirišau atitinkamą kaklaraštį, mes sugebėsime šį klausimą įspręsti. Ačiū. For... Labai ačiū už grafiko taip pat pristatymą. Jis realistiškas, nors ir e, ambicingas. Na ir aišku, pirmiausia, ponas Zanį, kaip šėlinis pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti taip pat pranešėjai už išsamų problemų pristatymą ir Taip pat noriu pasveikinti dėl to, kad jis apžvelgia visus svarbius elementus. Kaip jau žinome, jau sausio mėnesį parlamentas didelę daugumą patvirtinamas metinę konkurencijos ataskaitą, kurią aš rengiau, e, teigia, kad mes norime stiprinti nacionalinės konkurencijos institucijas, e, pasinaudant visomis Europos bendradarbiavimo galimybėmis. Mes, kaip socialistai, manome, Ir aš kaip šešėlis pranešėjas e, džiaugiamės. Lauksime pranešėjo pirmojo projekto. Aš džiaugiuosi, kad komisijos narė buvo atvira Europos parlamento prašymui būtent stiprinti nacionalinės konkurencijos institucijas. Ir esu įstikinęs, kad abiejų institucijų pozicija ir toliau bus artima šią temą, kalbant e, palyginti su kitomis. Tuo tarpu norėčiau pabrėžti tris problemas ir pasiūlyti pranešėjui įtraukti tuos dalykus į pranešimo projektą. Pirma, kas yra mums, socialistams ir demokratams yra svarbus, svarbu tai yra e, nepriklausomumas ir lyderystė. Tai labai svarbu. Reikia užtikrinti, kad nacionalinių konkurencijos institucijų vadovų nepriklausomumas turi būti užtikrintas kiekvienoje valstybėje narėje. Pavyzdžiui, vadovo paskirimas negali būti pagristas politiniais argumentais, bet tik tai profesiniais, profesinė padėtimi. Antra, aš taip pat norėčiau pabrėžti kad nacionalinių institu, konkurencijos institucijų e, vaidmens sustiprinimas yra susijęs ir su finansavimu. Jų finansavimas negali būti pagristas baudomis. Yra tam tikros geros praktikos kai kuriuose valstybės narėse, kurią galima panaudoti kaip e, pavyzdinę. Taip pat dėl finansavimo nacionalinių konkurencijos institucijų ir e, konkurencijos generalio direktorato vaidmuo yra ne tik e, kontrolės mechanizmas, bet ir paslauga įmonėms. Tai yra garantija, kad jos galės veikti realioje konkurencinėje aplinkoje, kur niekas negalės piknaudžiauti taisyklėmis bei pasiekmių. Ir pagaliau Pane Perinkė ir pranešė, aš noriu pabrėžti būtinybę suderinti taisyklės dėl kovos su korupcija ir informatorių apsaugos. Tai taip pat reikia pabrėžti pranešimo projekte. Taigi su šiais papildymais ir aišku, remiantis įvairiausiamis problemomis, kurias išdėstė pranešėjas, manau, kad mes parengsime išsamesnį pranešimą ir lauksime labai gero bendradarbiavimo. Ačiū Jums. Ačiū. Ponas Tarbatė, EKR frakcija. EKR frakcija. Mato poreikį tam, ką daro komisija. Kas čia svarbiausia? Reikia verkti konkurencijos arbitražo. Tai yra e, e, dirbti ten, kur lengviausia sukurti kartelį. Atrodo, kad direktyvos metodas yra tinkamas šiuo atveju. Galima pagerinti konkurencijos teisinę bazę, panaudojant nacionalinės konkurencijos institucijas, e, tam tikrai skirtumai manomi, pristaikant prie nacionalinių aplinkybių ir laikantis subsidiarumo principo, proporcingumo. Na, AKR e labiausiai patinka ypač tai, kad, kad vartotojai bus apsaugoti nuo kartelinių sustarimų, kuriuos vykdo uh, valstybės institucijos, kaip pavyzdžiui Austrijos nacionalinė geležinkelių kompanija ar Vokietijoje. Tie veiksniai labai svarbus. Pagal e, SBO tyrimą 75 procentai verslininkų mano, kad viešosios bendrovės e, susilaukia vyriausybių paramos, tačiau reikėtų siekti užtikrinti visų rinkos dalyvių lygybę. Ir MKR e, remia šiam pasiūlymui, nes objektyviai reikia siekti užkirsti kelią konkurenciniam arbitražui. Reikia geresnių administracinių mechanizmų, reikia minimalių standartų nacionaliniams konkurencijos institucijoms. Tai aišku pagerintų situaciją ir mes nenorime, kad atsirastų Briuselėje nauji biurokratijos lygmenys. Ačiū. Ačiū. Ponas Ježek, Alde. <clears throat> Dėkui, pirmininkė. Norint užtikrinti sąžininką konkurenciją, kuri e, esmingai svarbi vidaus rinkai, mes e, turėtume suteikti nacionalinėms konkurencijos institucijoms e, veiksmingesnių priemonių ir galimybių taikyti ES taisyklės šioje srityje. Alde frakcijos vardu reiktų keletą konkrečių dalykų paminėti. Kai kas jau buvo minėta, sankcijų srityje galvojame, kad jos turi būti veiksmingos, atgrasyti įmonės nuo taisyklių pažeidinėjimo. E, baudos e, turi būti proporcingos ir suderintos ES viduje. E, taip pat jos turi atsižvelgti ir į įmonės dydį Toliau reikia tinkamai keistis informaciją tarp NKI ir komisijos ir tarp pačių nacionalinių e, konkurencijos institucijų mes e, turime padaryti viską, kas įmanoma, kad tos institucijos būtų nepriklausomos ir objektyvios. Turime ištirti galimybės, ar nereikėtų e, konkurencijos tarnybams suteikti daugiau galių. Na ir pagaliau, kalbant apie finansinius ir e, žmogiškuosius išteklius, e, Čia komisija negali pakeisti nacionalinių institucijų, o tai reiškia, kad jos turi turėti pakankamų išteklių pirmininkės įsitikinęs, kad pranešėjas ir šešilniai pranešėjai parengs gerą pranešimo projektą ir kad jos lauksime greitai ir gero. Neturime kitų frakcijų atstovų, tai žalių vardų. Uh, ponas Gygolt. Pirmiausia, noriu perduoti kolegos Mišel Raimo linkėjimus, kuris bendradarbiaus su kolega Švabu gaila, kad kairiųjų atstovų šio kompanijoje nėra, tačiau konkurencingumas vis tik tai yra labai e, kapitalistinis dalykas, tai turbūt dėl šios priežasties jie nenori dalyvauti. Vieną pastabą turiu, žaliai pritarė komisijos pasiūlymui, manome, kad jis yra tinkamas, priimtinas ir žvelgiama į sukauptą patirtį kovojant su pinigų plovimu ir e, kuomet buvo įsteigta nepriklausoma institucija e, finansinės žvalgybos e, Siubai yra priimtas sprendimas įsteigti tinkamas institucijas valstybėse narėse, kurios veiktų nepriklausomai ir apibrėžiami jų įgaliojimai. Todėl gerai, kad siūlomos tokios konkurencingumo reglamentavimo ir stiprinimo taisyklės ir žaliesiams primtini e, pasiūlymai e, nustatyti taisyklės, e, kurias pastaukus būtų suderinami viešai privatus interesai ir dėja konkurencijoje šiuo metu yra tokia situacija, kuomet vienas generalinis direktoratas yra atsakingas e, už tam tikrą e, bylą, e, kai tuo tarpu šią bylą nagrinėjant yra aiškus tam tikrų komisijos pareigūnų interesų konfliktas, e, po, po to e, jie yra perkeliami iš vieno direktorato į kitą ir jame vėl būna atsakingi už tą pačią e, sritį. Manau, kad tiek Briuselėje, tiek nacionaliniu lygiu tokių interesų konfliktų likti neturėtų. Mums labai svarbu, kad visos konkurencijos institucijos turėtų galimybę skirti baudas, iki šiol Tokią galimybę turi ne visos. Ir atsakomybė e, mokant baudas turėtų būti prisimama visos įmonės, nes dabar dažnai ir pastaiko tokia praktika, kad e, motininis koncernas e, nenukenčia, tik tai baudą sumoka arba netgi jos visiškai nemoka dukterinės įmonės ir tai yra būdas tų baudų švengti. Dar vienas meninė pastaba noriu pasakyti ir tai nėra suderintas su Mišeliu. Manau, ponė Švabai, jūs ginate labai seną tradiciją Vokietijos CDU, CSU e, partijos e, turi tam tikrą įdirbį šioje srityje. Labai įdomu klausytis jūsų minčių susijusių su pagrindinių teisų hartyje ir su galimybė įmonėms neteikti informacijos, jeigu ji būtų kenksminga. Toms pačioms įmonėms aš manau, kad tokią teisę gali turėti tik tai fiziniai asmenys, o ne institucijos ar juridiniai asmenys, juridiniai asmenys privalo atsakyti už savo netinkamą elgesį ir e, galbūt aš ne viskai tinkamai supratau jūsų pasakymą dėl teisės neteikti informacijos. E, e, čia vis tik Europos parlamentas turėtų remtis teisės viršenybės principais, kurie taip pat yra užfiksuoti ir pagrindinių teisų hartiją ir kovoti su dominuojančia padėtimi rinkoje ir su e, kartelių veikla. Taigi mes e, čia tikrai neturėtume apsimesti, kad toks atsisakymas įmonėms teikti informacijos, jeigu ta informacija būtų joms žalinga ar kenksminga, tikrai nieko bendro neturi su pagrindiniu teisų hartiju. Thank you. Nematau Barbaras Kapel, kitų frakcijų atstovų taip pat nematau. Turime e, generalinio konkurencijos direktorato atstovų, tai ir norėčiau sėkti žodį komisijos atstovams. Dėkuoju, panė pirmininkė. Ačiū pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už e, išsamius pamastymus e, ir išreikštą požiūrį į mūsų pasiūlymą e, Europos parlamento nuomonė ir ekonomikos komiteto indėlis į diskusiją mums yra labai svarbus. Jūs žinote, kad įgyvendinant Europos konkurencijos taisyklės nacionalinės konkurencijos institucijos vaidina labai svarbu vaidmenį. Būtent todėl e, e, mes ir skiriame nepriklausomumui e, priemonėms, baudoms, E, skiriame ypatingą dėmesį. Mums atrodo, kad tai svarbus e, pasiūlymas, e, stiprinant konkurencijos įstatymų taikymą nacionaliniu lygiu, užtikrinant tam tikras nepriklausomybės garantijos konkurencijos institucijoms ir suteikiant joms veiksmingas E, veiksmingus e, veiklos įrankius. E, žinoma, neužbėgant už jokių tolesniai komisijos pozicijai, reikia pripažinti, kad keltą labai svarbių problemų. Paminėsiu kai kurias iš jų. Visų pirma, buvo kalbėta apie nepriklausomumą. Plačiai priimama, kad NKI nepriklausomumas yra iš ankstinė sąlyga veiksmingam jų veikimui. E, jeigu nebus e, tinkamų saugiklių e, Europos e, lygmenių, atsiranda tam tikra poveikio rizika tiek viešosiams, tiek privačioms institucijoms pastaruoju metu mes matėme, kad kai kurio NKI nepriklausomumas buvo užsipultas, Deja, e, neturėjome priemonių tą tai problemą išspręsti, tai tikimės, kad tai bus išspręsta per e, prieimus šį dokumentą. Mes taip pat atsižvelgsime į jūsų išsakytas idėjas šią prasme. Taip, įmonių gynybos teisės turi būti garantuotos, mes numatome tai ir pasiūlyme, bet reikia ieškoti ir tinkamos pusiausvės iš vienos pusės tarp NKI veiksmingumo ir, ir įmonių galimybės pasinaudoti savo teisėmis. E, šiame kontekste per nelik detalaus reglamentavimo nereikia, nereikia kištis į valstybių narių teisinės tradicijas ar kažkaip įtakoti konkurencijos bylų tyrimą nacionaliniu lygiu. Todėl mes darome nuorodą į sąjungos teisės pagrindinis principus, į, į, Europos, sąjungos, į Europos pagrindinių teisių hartiją E, buvo paminėta e, e, nuolaidumo principas įmonėms Europoje reikia rodyti tam tikrą nuolaidumą, jeigu jos atskleidžia informaciją apie kartelinius susitarimus. Tokių amnestavimo arba nulaidumo programų ES yra, tačiau tarp jų yra pakankamai daug skirtumų. E, reikia tokios sistemas, kuri leistų taikyti šias programas vienodai visoje ES. Taigi, mm, iš vienos pusės e, reikia steigti įmonėms galimybę e, kreiptis dėl tokių programų, iš kitos pusės užtikrinti sistemingą e, principų taikymą. Norėtume, kad išliktų dabar esantis lankstumas, kuris visiems yra priimtinas dėl baudų. Džiaugiamės girdėdami, kad jūs manote, kad jos turi veikti kaip atgrasantis elementas E, pasiūlyme yra e, pasiūlymų e, dėl to, kaip turi būti skiriamas baudas patonuojančioms bendrovėms. Ir buvo minėta, kad tai pasiūlymas, kuris yra svarbus vidaus rinkos funkcionavimui ir konkurencijos taisyklių veiksmingam įgyvendinimui. E, tikimės jūsų paramos priimant šį pasiūlymą. Girdėjome, kad ketin, e, tikitės e, tinkamo ir dokumento, kuris bus priimtas skubiai. Dėkui dabar pranešėjui žodis baigiamusiams pastaboms. Dėkuoju, pirmininkė, sakote pasakyti trumpai, tai visų pastabų išsakytų kolegų neminėsiu. Uh, uh, atsakydamas ponui Gygold, uh, paprašysiu jo perduoti Raimondui kuo geriausius linkėjimus gimimo dienos progą. Ir iš tiesų daug e, pastabų kalbėjo apie tinkamus pusiausvėros po, poreikį. Net ponas Gykoltas e, sakė, kad įstatymo viršienybė taip pat čia turi būti įtvirtinta tuo pat metu, išlaikant ir tam tikrą lankstumą. E, Pons Kaiser sakė, kad pasiūlymas labai geras, bet parlamente dėl jo bus dar e, diskutuojama ir gali atsirasti tam tikrų pakeitimų. E, tokiu būdu jį šiek tiek patobulinant. E, klausimas, ką galima būtų padaryti, kad į šį pasiūlymą galima būtų įtraukti tam tikrų naujų pasiūlymų, nesugriaunant jau dabar gerai funkcionuojančios sistemos. E, tokios pusiausvėros e, surasti labai lengvai nepavyks. E, socialinė rinkos ekonomika šia prasme yra e, pagrindas tokiam pasiūlymui. Aš girdėjau, ką sakė ponas Gygolt, atsimenu taip pat ir kas buvo pasakyta dėl ponas Tabatį. E, taigi dirbkime su šiuo pasiūlymu. Esu tikras, kad e, komisija ir nacionalinės konkurencijos institucijos e, turi e, vaidinti labai svarbu vaidmenį šioje srityje. Dėkoju, priminsiu darbų grafiką. E, terminas e, e, devintas spalio pristatymas, 20 lapkričio pakeitimų svarstymas, plenarnime planuojama pristatyti gruodžio mėnesį. Eikime prie septinto darbo tvarkės punkto. ES bendrasis biudžetas visi skyriai 2018 metai. Steiksiu žodį pranešėjai. E, ačiū, ponio pirmininkai. Žinau, kad e, ekonomikos komitetas e, nelabai mėgsta biudžeto tvirtinimo procedūros ir prezidiumas dažnai šiam klausimui neskiria daugiausiai dėmesio. Kitais metais mums rūpnos agentūros bus trys vertybinių popierų agentūra, bankų priežiūros agentūra tarp jų. Ir žinoma, šios institucijos turi vykdyti labai svarbę koordinavimo ir priežiūros funkciją. Su visomis agentūromis buvau susitikęs. Dėkoju, kad uh, kas rado laiko šioms susitikimams. Aš e, agentūrų pasiūlymus e, palyginau su pateiktais e, plėtros planais, Europos vizija sutampa su 11 metais primtais susitarimais 112 etatų bankų priežiūros agentūra norėtų e, turėti, gauti dvi vietas, e, du etatus papildomai, tam galėt, kad galėtų gyvendinti informacinių technologijų projektus, atitinkamai jų sąrašą esu gavęs ir manau, kad e, galima būtų pateisinti tokį norą dėl dviejų papildomų etatų, tačiau būčiau dėkingas kolegoms už jų nuomonę. ESMA turinti šimtą. Mm, 56 e, darbuotojų vietas, jeigu Robertai išjungtų mikrofoną, man būtų lengviau kalbėti. Tai e, užregistravo septyniais etatais mažiau, tai yra susijęs su dabartinė finansavimo tvarka ir nacionalinės priežiūros institucijos nebuvo pasirengusios e, sumokėti atitinkamos įmokų dalies pervesti į esmą biudžetą, tai galime daryti išvadą, kad ribotų išteklių metu yra labai svarbu, kad Europinės priežiūros agentūros atliktų tik tas funkcijas, kuriams turi įgaliojimus ir antrą turime kelti esminės svarbos klausimas susijusi su trijų agentūrų finansavimu. Dabar laukiame peržiūros atitinkamo reglamento labai nuolankiai, tačiau nepaisant to noriu pasakyti, kad e, bent jau tie rinkos dalyviai, kurie yra kontroliuojami e, agentūrų, e, galėtų perimti bent jau nedidelę dalį jų veiklos finansavimo. Pabaigai dar dėl breksito noriu pasisakyti. Visos trys agentūros vienaip ar kitaip bus įtakojamos breksito, nes e, breksitas turės įtakos konkrečios Europos finansų rinkoms, todėl būtina skirti reikiamų išteklių, personalo, informacinių technologijų pajėgumų, kad galėtų e, prisitaikyti prie e, breksito, išstojus Junktinį karalystį, banko priežiūros agentūra apskritai pateks ypatingą staciją, nes turės išsikelti iš Londono. O šiame kontekste kyla klausimas, kas turės apmokėti jos išsikraustimo išlaidas. Aš kaip pranešėjas e, siūlau pritaikyti principą. Uh, teršėjus moka ir tų e, išlaidų nebūtų, jeigu Britai nebūtų išstoję, tai būtų, manau, teisinga, kad Jungtinė karalystė apmokėtų persikraustimo išlaidas. Taip pat, manau, būtų neblogai pagalvoti apie galimybę apskaitai peržiūrėti e, priežiūros agentūrų e, struktūrą ir siekiant e, sumokėti mažiau išlaidų, nes nuomos kainos e, Paryžiuje šiuo metu siekia 25 e, eurus už kvadratinį metrą, Ejopos pastatų kaina siekia 29 eurus už kvadratinį metrą. Tai jeigu galėtume ateityje sumažinti. Su Paryžiuje nuomos e, kainas sudaro 150, o jau e pamoka 29, taigi jeigu ateityje e, orientuotume nuomos kainas į opos nuomos kainas, tai manau staupytume nemažai lėšų. Dabar, kadangi galiu perimti ir pirmininkavimo posėdžių, tai kalbėsiu angliškai ir suteikiu žodį Oli Liudviksonui. Ačiū ponui Ferberiui už labai aišku tikslų pranešimą. Kaip šiandien pranešėjai, man svarbu, kad būtų užtikrinti ištekliai EBA, ESMAI ir EJOPAI, nes jos turi, turi sugebėti toliau dirbti. Priežiūros institucijų vaidmuo yra labai lemiamas, labai svarbus siekiant užtikrinti ES teisės taikymą ir užtikrinant finansinį stabilumą. Taip pat siekti didesnės Europos rinkų integravimo, kas sustiprintų taip pat ir vartotojų apsaugą. Šiuo dėl priežiūros institucijų norėjau pabrėžti e, tai, kad institucijos turi laikytis taisyklių, kurios joms e, numatytos. E, susidaro įspūdis, kad tos institucijos dažnai nori išplėsti savo įgaliojimus. todėl reikia užtikrinti, kad joms skirti ištekliai būtų tink, panaudojami tinkamai, kad institucijos tinkamai gyvendintų savo įgaliojimus. Dėl ABA perkelimo iš Londono, tai problema yra didelė, papildomos išlaidos e, su tuo susijusios turi būti apmokėtos didžiosios Britanijos iki paskutinio centro. Kita, kitoks sprendimas nebūtų teisingas reikia laikytis pasirašytų sustarimų, tai yra aišku. Na, aš tikiuosi, kad mes gerai bendradarbiausiai renkiant šį pranešimą ir rezultatas bus geras. Ačiū Valė, EKR vardu, profesorius Tarbati. Prašom, pono. Ačiū pirmininkė, Dėkojame pranešėjai už nuomonės projektą. Kadangi kalbu EKR e, šešėlinės pranešėjos e, vardu, kurio negalėjo šiandien atvykti, džiaugiuosi, kad galiu sutikti su daugumą pozicijų, kurias išdėstė pranešėjas. Ypač pritarėme e, tam reikalavimui, kad struktūrinės reformos leistų vykdyti atsakingą fiskalinę politiką. Taip pat dėl priežiūros institucijų darbo krūvio. Reikia pakartoti, kad šis krūvis dažniausiai perina nuo teisėkuros prie priežiūros ir gyvendinimo. Ir pagaliau mes džiaugiamės, kad minėjote galimybę numatyti priderintus mokesčius rinkos dalyviams, kurie iš dalies pakeistų nacionalinių kompetentingų institucijų įnašus. Mums netrodo gerai minėję visiškai panaikinti nacionalinių kompetentingų institucijų finansavimo vaidmenį. Išsamumo dėliai mes pasiūlysime nuostatų dėl to, kad priežiūros institucijos atsakingai naudotų savo biudžetą dėl savintos dalies, dėl EBA ir AJOPA sujungimo norėčiau pasiūlyti kitokį požiūrį, negu kad pranešėjas vietoj to, kad būtų kalbama apie agentūrų sujungimą, kas būtų svarbus politinės sprendimas, išmintingiau būtų paminėti veiksmingų kriterijų bendrai. Tai mūsų nuomonė turėtų būti centrinis kriterijus priimant sprendimus dėl EBA perkelimo. Ir tuomet atsirastų pakankamai erdvės interpretacijai. Lauksim, na, dėkojame Jums už darbą ir lauksime e, gautinio nuomonės projekto. Ačiū. Ir mano linkėjimai Sander Luns. E, nematau liberalų. Viena liberalė, bet jūs nekalbėsite pono Tarvaliso vardu. Gue, Miguelis, prašom. Bon dia. Labas rytas. Na, paskaitėme šią nuomonę ir e, joje keliami svarbus klausimai Žinoma, negalime neikti agentūrų svarbos, turime užtikrinti, kad jos turėtų pakankamai išteklių, kad galėtų dirbti savo darbą gerai ir veiksmingai kai dėl jų finansavimo, tai mes visada šiek tiek abejojame to. Mes pritarėme kofinansavimo principui, bet nepaisant to, e, EPI nepriklausomumas yra labai svarbus, jos yra viešosios įstaigos ir vis aplinkybėmis negali būti įkaitės tų išmokų, kurios, kurias jos uždirba prižiūrėdamas kitas institucijas. Tai yra labai svarbus klausimas. Kai apskritai dėl biudžeto, tai tam yra e, atskiras komitetas. Aš nemanau, kad mūsų komitetui nebūtų teisinga nieko apie tai nepasakyti. Galima gana kritiškai e, žiūrėti į tą biudžetą. Biudžetas yra kur kas mažesnis e, negu turėtų būti tuo metu, kai investicijos yra užšaldytos ir mums reikia stiprinti ekonomiką. Mes e, tikimės, kad galiausiai pavyks sukurti palankų ekonominį klimatą. Junkerio planas su visomis savo problemomis ir ar naudingais elementais, e, manau, reikia pažvelgti iš kontekst, tam tikrame kontekste. Sanglaudos politikos biudžetas mažinimas ir tai nesumažins skirtumų didėjimo tarp e, skurdžiausių ir turingiausių Europos regionų. Tai toks yra kontekstas. Skurdžiausios šalis, ypač Europos periferijose, susiduria su problemomis ir jums gali būti sunku išlikti ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Manau, kad yra makroekonominis poreikis kalbėti apie didesnį biudžetą, kuris daugiau prisidėtų prie investicijų ir padėtų išspręsti problemas, kurios e, kenkia Europos ekonomikai. Labai ačiū. Žaliųjų vardu panas Gyvaldis. Just, uh... Ačiū. Labai trumpai. Apskritai, Biudžeto pasiūlymai mums tinka ir pranešėjo pasiūlymai tinka. Dėkuoju Jums už įdomius skaičius. Galbūt e, tuos skirtumus, nuomos mokesčių skirtumus galima būtų paminėti, nes jie yra nemenki. Aš norėčiau pasakyti, kad turime gerą tradiciją, mes biudžeto e, nuomonės nenaudojame bendrai diskusijai dėl biudžeto, nes tuomet niekur nenueisime. Tai yra reikalas biudžeto komitetui ir plenariniai sesijai. Gali būti daug nuomonių dėl to, kaip pakeisti biudžeto struktūrą, bet mums tai nebūtų naudinga, nes diskusija būtų tikrai ilga. Na, o be to aš tik tai norėčiau pranešti, kad viena svarbi komiteto biudžeto svarstymų dalis yra Eurostatas. Neseniai parengėme teisės aktus e, šios institucijos e, srityje ir laukiam balsavimo plenarnėje sesijoje. Neseniai lankiausi Eurostato būstinėje ir kalbėjausi su jų vadovais, parodžiau, kodėl jų e, interneto svetainė visiškai neveikianti jie sutiko, kad jų duomenys panaudoti sunku ir pažadėjo e, šią problemą spręsti. Pranešėjas turbūt e, pamena, kad kai turėjome diskusiją su Eurostatu dėl jų duomenų e, panaudojimo, tai yra sena diskusija, pinigų daug išleidžiame, tačiau piliečiams tuos duomenys panaudoti yra sunku. Naujai vadovai pažadėjo spręsti šias problemas, dėl to mes nesiūlysime pakeitimų šią prasme, kaip darėme anksčiau, kad paspa, pa, paspaustume Eurostatą, nes jie jau dabar patys įsipareigojo tai padaryti. Tai dėl Europos priežiūros institucijų, agentūrų. Tai aš asmeniškai manau, kad jos turėtų taip pat skirti daugiau išteklių vartotojų apsaugai, o tai atitinka jų įgaliojimus. Jeigu palyginsime tai, kas daroma Europoje, palyginti su tuo, kas daroma JAF ar netgi Junktinėje karalystėje, tai mes tikrai galime pasiekti daug geresnių rezultatų. Mes nesutinkame su antra pastaba šiame nuomonės projekte, kuri rodo, kad priežiūros institucijos turėtų siekti užtikrinti savo įgaliojimus Mes manome, kad jos visada laikosi savo įgaliojimų, jos tiesiog daro tai, kas numatyta pagrindų teisės aktuose dėl jų įgaliojimo. Kaip septintojoje dalyje, ką, dalyje sakoma apie e, sujungimą dviejų agentūrų. Tai būt, galbūt būtų geriausias sprendimas, bet aš nežinau, ar čia biudžeto nuomonėje reikėtų apie tai kalbėti, nes reikėtų komisijos pasiūlymų dėl e, priežos institucijų ateities ir tuomet turėtume daugiau galimybę tą diskusiją užbaigti. Labai ačiū. Ar kas nors dar nori kalbėti? Per vanš. Oui, euh, merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur. Ačiū pranešėjui ir tiems, e, kuriems rūpi su biudžetu susiję klausimai. Tris pastabas turiu, vertindami ekonomikos ir e, pinigų komiteto kūruojama biudžeto srytė, akivaizdu, kad ji tai nėra prioritetinė, tačiau agentūrų biudžeto peržiūra, kuri yra rengiama. Aš nebejoju, kad pranešėjas pritars šiam pasiūlymui. Mes e, negalime iš pradžių svarstyti biudžeto ir e, po to diskutuoti, svarstyti pasiūlymus, kuriuos pati komisija teikia dėl e, agentūrų veiklos ateities. Atsižvelgiant į tai, tas susirūpinimas e, dėl to, kad reikia užtikrinti tinkamą finansavimo agentūrų veiklą, kad jis galėtų atlikti savo funkcijas yra labai e, e, svarbus. Aš nieko prieš neturiu, kad dalį agentūrų veiklos finansavimo ant savo pečių prisimtų rinkos dalyviai, tačiau tai neturėtų pakengti agentūrų funkcijoms. Jūs kalbėjote apie tam tikrą tinklelį susijusi su uh, pastatų nuomos e, kaina, kurią pasirinkote kaip tam tikrą kriterijų. Žinoma, kiekvienas gali pasirinkti tokį kriterijų, e, koks tik jam yra tinkamas, tačiau aš galėčiau pasakyti, kad pavyzdžiui, e, Europos centrinio banko patalpų nuomos kaina Frankfurte taip pat galėtų būti labai rimtas argumentas šią instituciją išsikraustyti iš šio miesto. Taigi, bet kokiu atveju reikia suvokti, kad e, bankų priežiūros agentūra, kai persikraustis iš Londono, e, reikės e, jai užtikrinti tą pačią infrastruktūrą arba panašią, kokią jį turėjo Londone. Taigi šiame kontekste reikėtų vertinti ir patalpų nuomos kainas, e, e, nepaisant to, kad patalpų nuomos kainų kriterijus yra svarbus, tačiau jis neturėtų būti pervertintas. Kiti aspektai susijęs su e, mums rūpimomis biudžeto eilutėmis. Ponas Stalajanas daug dėmesio skyrė tam, kaip ES finansavo <clears throat> kitą agentūrą priežiūros ir manau, kad reikėtų grįžti taip pat ir prie jo pasirinktų kriterijų. Aš nenoriu minėti dabar statistinių duomenų, tačiau noriu atkreipti dėmesį į tai, kad siūloma e, sumažinti finansavimą ir etatų skaičių toms institucijoms, kurios kovoja su mokesčių slėpimu. Aš manau, kad reiktų dėti visas pastangas, kad priežos institucijos galėtų, kaip manoma, geriau atlikti šią funkciją. Ačiū, nematau daugiau norinčių kalbėti, taigi suteiksiu žodį pranešėjui, kuris vėl kalbės vokiškai. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegoms, nes aptarėme dalykus, dėl kurių jau priėmėme nekartą sprendimus, tačiau tie klausimai vėl e, grįsta, grįžta į mūsų darbo atvarkę, pranešimų, pagrindinės gairės orientuotos į mūsų pastarųjų metų veiklą, atkreipiu dėmesį į patalpų nuomos kainą, norėdamas pabrėžti, kad amplitudė yra tikrai didžiulė, čia nenoriu kalbėti apie pačią vietą, aš noriu pasakyti, kad Paryžioje galima rasti patalpų, kurių nuomos kaina yra daug mažesnė ir esmas per per pastaruosius metus savo nuomojimų patalpų skaičių smarkiai padidino. E, tik tai norėjau atkreipti dėmesį į šį dalyką, noriu pasakyti, kad Paryžioje tikrai yra pakankamai patrauklių rajonų ir vietų, kuriuose patalpas galima išsinuomoti palankesnėmis sąlygomis. Tik tai norėjau atkreipti dėmesį, o šiaip noriu padėkoti už pastabas ir nekantri laukiu e, jūsų pakeitimų pasiūlymo. E, pasiūlymus dėl statistikos tarnybos taip pat galėsime įtraukti į pranešimo projektą. Na, žinoma, viskas priklausys nuo to, kaip biudžeto komitetas e, pasielgs ir vertins mūsų siūlomus pakeitimus, nes būtent jam tenka paskutinis žodis ir pastarųjų metų patirtis rodo, kad ne viskas, kas mūsų didelių pastangų dėka buvo siūloma, galiausiai patekdavo į biudžeto komiteto rengiamą galutinį pranešimo tekstą. Dabar tęsiu angliškai. Liepos 19 dieną 12 val. baigėsi pakeitimų teikimo terminas ir būkite pasirengę bent jau pranešėjas yra paskelbęs, kad e, rūpiučio 29 dieną bus e, rengiamas e, <clears throat> susitikimas su šiandienis pranešėjais, nes rūpiučio 31 dieną yra numatytas balsavimas po pakeitimų svarstymą. Žinau, kad visi dar e, gyvensime atostogų nuotaikomis, tačiau norėčiau, kad antradienį po pietų būtų surinktas susitikimas su šešėlės pranešėjais, kad galėtume pasirengti balsavimams, nes uh, nematau jokios kitos galimybės pasirinkti kitą datą, nes pakeitimų teikimo galtinis terminas baigėsi Liepos 19 dieną, taigi visi šešėliniai pranešėjai turi būti pasirenkę gauti kvietimą iš pagrindinio pranešėjo ir atvykti e, rūpiučio 29 dieną po pietų į posėdį. Ačiū dabar gražinsiu pirmininkavimą komiteto pirmininkui. Dėkui, Markusai. Einame dabar prie kito darbo tvarkės punkto, bet nematau dar pranešėjo. Yes, Mr. Simon. So we need to wait for Mrs. Simon tai mums reiktų palaukti pono Zymon, nebent e, šešėlinė norėtų jį pakeisti. Good. Welcome. The rapport. Sveikiname su pranešėju. Dabar svarstome aštuntąjį darbo tvarkės punktą, svarstysime pakeitimus, dėl jų balsuosime tuoj pat neužilgo. E, dėkoju pranešėjai ir šešėlinės pranešėjams už e, veiksmingą spartų darbą. Jis leidžia mums e, skubos tvarka e, prisidėti prie aktualios bankininkystės e, dokumentų rinkinio dalies, e, užbaigti ją iki metų pabaigos. Pranešėjas teikia tam tikrų kompromisinių pasiūlymų, teiksiu jam žodį juos pristatyti. Danken. Ačiū pirmininkė, pirmiausiai noriu padėkoti už šią konstruktyvę diskusiją su šešėlinis pranešėjas mums pavyko susitarti dėl keturių kompromisinių pakeitimų, į kurios būtų įtrauktos visos nuostatos, kurioms gali pritarti didelė šio parlamento narių dauguma, dėl vieno klausimo nebuvo įmanoma susitarti, tačiau apie tai pakalbėsiu vėliau. Man svarbiau yra pabrėžti, kad iš 185 pakeitimų, kuriuos gavome, tas skaičius iš tiesų skamba įspūdingai. Daugiau nei 60 buvo nepriimtini dėl to, kad jie nesusiję, jų nuostatos nesusijusios e, su E, dabartinė procedūra, jose kalbama apie tą procedūrą, kuri mūsų laukia e, vėliau. Ir e, tie visi kompromisai, kurie buvo primtini, jų nuostatos bus įtrauktos, tai yra pakeitimai, kurie primtini, jų nuostatos įtrauktos į kompromisinius pakeitimus ir būtent dėl šios priežasties, apie kurią minėjau anksčiau, likę pakeitimai yra nepriimtini. Taigi būtent dėl šios prasties tikiuosi, kad dauguma parlamento narių e, pritars e, kompromisiniams pakeitimams dėl IF, e, dėl TFAS 9. Mes siūlome vadovautis komisijos pasiūlytų požiūrių, nes tokiu būdu būtų užtikrinta daugiau stabilumo ir saugumo, guoja ir žalieji pasisako už valstybinį požiūrį, taip pat e, siekdami daugiau saugumo, nes Europos centrinis bankas taip pat e, tokį poziciją atstovauja, tačiau Europos centrinis bankas tą daro norėdamas rinkos dalyviams e, padaryti gyvenimą paprastesnį, tačiau rinkos dalyviai patys to nenori. Valstybinis požiūris e, numato tam tikrą penkerių metrų trukmės riziką, kurios negalima keisti, o dinamiškų požiūrį vadovaujantis galima kitais, kiekvienais metais e, grėsmės įvertinti, atsižvelgiant į bendrųjų ekonominių sąlygų pokyčius, nes puikiai matėme, kaip gali pasaulis e, greitai e, nuo galvos, e, tai yra apsiversti aukštinkojomis ir todėl mes siūlom pasirinkti tą dinamišką požiūrį. Taigi šiame kompromisinėme pasiūlyme mes atkreipiame dėmesį į tai, kad komisija per daug dosniai nusiteikusi bankų atžvilgių savo TFAS devintajame priemonių pakete. Tokiu būdu užkirtamas kelias tiems uh, sektorių. Mes e, pateikėme tinklus pasiūlymus, pagal kurios e, aiškiai e, numatomi nuostoliai negalės būti įtraukti į nuosavo kapitalo didinimą ir taip paslėpti. Kokie nuostoliai čia turimi omenyje? Tai yra uh, tie nuostoliai, kurie buvo sukaupti e, taikant senai TFAS e, e, standartą ir neįtraukti į bendrąjį balansą. Taigi atitinkama dalis bus perskaičiuojama pagal naująją tvarką ir bus užkirtamas kelias e, <clears throat> bankams paslėpti savo nuostolius. Tokiu būdu jau bankai galės prieš pradedant taikyti TFAS e, e, sistemą įtraukti į ją tam tikrus prognozuojamus nuostolius Kalbant apie perinamį laikotarpį, komisija yra nu, numačiusi penkerių metų perinamį laikotarpį, per e, kurį e, laipsniškai bus atsisakoma tam e, tikrų koeficientų lyginamųjų. Komisija norėjo pasirinkti vienerių metų laikotarpį 0,1 e, dydžio lyginamai 1,0 e, e, lyginamai koeficientą kiti apskritai to nenorėjo. Komisija dabar numato pirmaisiais metais taikyti 0,9 koficijantą, antraisiais metais 0,8, trečiais 0,6, ketvirtaisiais 0,4 ir penktaisiais 0,2 dydžio koficijantą lyginamai. E, taigi, e, taigi mes. Uh, Taigi, e, tokiu būdu e, yra e, sugriežtama ši pozicija <clears throat> komisijos. Bankai iš esmės tik tai prieš pernai laikotarpio pradžią gali pasirinkti ar pasinaudoti to pernam laikotarpio, ar apskritai jo nesinaudoti. Vienintelė išimtis taikoma tuo atveju, e, kai bankai praėjus vieneriams metams e, po E, per, nuo pernio laikotarpio e, pradžios e, nusprendžia pirmaisiais metais netaikydami pernamo laikotarpio nuostatų, jos taikyti likusiam laikotarpiu. Ir e, tokiu būdu būtų užkertamas kelias tam tikrai grėsmiai Taip pat aš atsižvelgiau į kolegų Van Juvenhoisen ir Karas pasiūlymų suteikti bankų priežiūros institucijai tam tikrus įgaliojimus parengti kriterijus, pagal kurios būtų nustatytas atitinkamas santykis tų e, kriterijų taikant perinamą laikotarpio nuostatas ir jų netaikant. Dėl didelių pozicijų. Netaikant e, pernam laikotarpio e, taisyklių būtų taikoma nuo 18 metų sausio 1 dienos 25 e, procentų apribojimas e, nuo savam kapitalui ir komisijos teigimu, kai kurios valstybės narės dėl to patirtų tam tikrų problemų. Trijų metų pernam laikotarpio 100 procentų nuo savo kapitalo, 75 procentai antraisiais metais ir 50 procentų trečiaisiais metais. Ir, toks santykis, tokia proporcija buvo pasirinkta siekiant išvengti e, to vadinamojo kritimo efekto. Nuo 2018 metų valstybinėms obligacijoms, kurios yra išduodamos ne eurozonos valstybių, e, bus taikomas laipsniškas e, grėsmės įvertinimo principas Tokiu būdu bus užtikrinama, kad visos valstybinės obligacijos išleistos iki 18 metų sausio 1 dienos kita valiuta ir kuriams buvo taikomas nulinis svertas, galėtų pasinaudoti perinamo laikotarpio taisyklėmis. Ir e, dėl šio klausimo sustikime su šešėliniais pranešėjais jokių problemų nekyla ir manau, kad dėl didelių pozicijų čia taip pat galėsime susitarti. Visiems ačiū. Dėkojam pranešėjai už e, protingus kompromisinius pasiūlymus. Dabar panas Karas, APP e šešėlinis pranešėjas. Pone Pirmininkė, ponė pranešėjau. Galiu Europos liaudės partijos vardu pasakyti, kad mes pritarsime siūlomiems kompromisams, nes e, jie mums yra priimtini. Viena vertus, mes remiamės dinamiškojų požiūrių ir atsižvelgiame į e, besikeičiančias ekonominės sąlygas e, Taigi TFAS tokiu atveju atitiktų Bazelio e, standartus ir e, Finansų institucijams būtų palikta pakankamai laiko pasirengti TFS įdėgymui ir penkerių metų perinamas laikotarpis taip pat atitinka Bazilio reglamento e, nuostatas. E, Finansų institucijos pačios galės e, priimti sprendimus dėl pernamo laikotarpio taikymo arba netaikymo, atsižvelgiant į, į jiems taikomus skirtingus reikalavimus. Aš pasisakau už tai, e, kad e, būtų įtrauktos į pranešimą atitinkamos EBA parinktos nuostatos dėl atskaitomybės, tam, kad būtų galima tinkamiau apskaičiuoti E, e, riziką kelčias pozicijas pagal trečiojo straipsnio B dalį, kalbant apie penų laikotarpio nuostatas, palankiai vertinu e, tą aplinkybę, kad pranešėjas įtraukė savo pranešimą tarybos pasiūlymą dėl siauresnės apriepties. Noriu pabrėžti, kad tokiu būdu čia nekalbama apie <clears throat> jokias naujas uh, kategorijos, o tik tai e, bandoma dalykiškiau viską e, suskirstyti. Džiaugiuosi, kad į kompromisus pakeitimus buvo įtraukti ir e, mano frakcijos kolegų pasiūlymai. Anksčiau vykusiuose sustikimuose dėl šios priežasties mes aiškiai ir pasakėme, kad pritarsime teikiamiems kompromisams. Ačiū. Dėkoju. Ponas Arbatį tada vietoj e, pono Fox. Kol kas be mikrofono. Dėkui, pasakysiu Fox, e, pono Fox vardu. Jis nori padėkoti pranešėjai už tai, kad labai veiksmingai dirbo su šiuo dokumentu per e, šešėlinių pranešėjų susitikimą. EKR pritarė kompromisiniams pasiūlymams. Mes esame už dinaminį požiūrį, tai vienintelis e, atsakingas metodas, e, kuris paleis išvengti e, kritiškos situacijos. Bankai turi turėti galimybę kapitalizuotis, nemažindami savo paskolų ekonomikai. E, jie taip pat turi turėti galimybę reaguoti į ekonomikos sviravimus. Mes buvome patiekę keletį pakeitimų dėl pereinamųjų laikotarpių, bet e, dabar mus tenkina pasiektas kompromisas. E, mes nekantrai lauksime trilogo dėrybų pradžios. Dėkui dabar. Kora, prašom. Dėkuoju pirmininkė e, ir rinkai, ir realiai ekonomikai svarbu, kad mes skubos tvarka patvirtintume šį teisės aktą. Todėl mes pritarėme e, sparčiam darbui, dėkojame pranešėjui už pasiūlytus kompromisinius pakeitimus, puikiai padirbėta atsižvelgiant e, į nemažą skaičių pakeitimų iš mūsų visų. Kompromisai dabar atspindi mūsų bendrą tikslą, kad bankininkistės sektorius taptų saugesnis ir tuo pat metu e, labiau sugebėtų paremti verslą. Svarbu, kad e, bankai galėtų pradėti taikyti TSAS 9 taisyklės kiek galima greičiau bet kaip ir buvo pasakyta, reikia užtikrinti vienodas sąlygas visiems. Taigi dabar turime gerą kompromisą dėl pereinamųjų laikotarpių, e, kad galima būtų pradėti e, palaipsniui taikyti TFAS 9 ir paskui e, per pereinamąjį laikotarpį prisiderinti prie tų nuostatų. Galbūt e, kai kurie ambicingiausi pasiūlymai e, šiek tiek per sunkus, e, tada turėtų būti galimybė šiek tiek koreguoti. Taip pat džiaugiamės jūsų pasirinkimu dėl dinaminio požiūrio. Šis požiūris tiksliau atspindi egzistuojančią aplinką ir leidžia mažinti finansinių sistemų riziką. Tai galbūt sudėtingesnis būdas bet jeigu įmanoma, e, jeigu žmonės, kurie dirba šitoj srityje, sako, kad tai yra primtina, tai kodėl tai turėtų būti problema mums. Pritarime kompromisiniams e, pakeitimams, man atrodo, jums pavyko pasiekti tinkamus pusiausvėros. Na ir žinoma, lauksime bendro darbo ir e, su kitais dokumentų rinkinio dokumentais. Dėkui Fabijo, GUE frakcijos vardu. Taip, dėkui, aš pasisakau vietoj metkatai. Taigi tik perduosiu e, šešėlinės pranešėjos mintis. E, Jį dėkoja e, mūsų pranešėjui. E, mes e, neturėjome kokių nors ekstremalesnių reikalavimų, gaila, kad tai daugumai iš mūsų pozicijų neatsižvilgta. Mm. E, nors čia išgirdome labai svarbių minčių prieš pastatant statinį ir dinaminį požiūrį. Tačiau e, vis tik galvotume, kad statinis požiūris trijų metų laikotarpiu būtų buvęs priimtinesnis, tai negalėsime pritarti kompromisiniam pasiūlymui. E, taip pat negalėtume, e, negalėtume pritarti nuostatai, kad bankai jau įvedus TFAS 9 turės galimybę apsispręsti ir netaikyti tų nuostatų. Aš manau, kad e, mes prarandame galimybę e, įvesti e, labiau riziką mažinančius apskaitos standartus. Sven Gigold, Žaliųjų frakcija. Trumpai labai ačiū iš mūsų pusės už pranešėją, labai profesionaliai atliktą darbą, viskas buvo veiksmingai valdoma. Mes uh, E, sutinkame, kad per pirmosius metus e, turėtų būti visiškas kompensavimas, bet toliau e, nesutinkame su dauguma, mums netrodo, kad ateina kritinio taško problema, apie tas problemas iš anksto jau yra žinoma. Manytume, kad pranešimo bendroji pusiausvara nėra teisinga E, galvotume, kad reiktų rinktis e, trumpesnį laikotarpį, penki metai nėra minimalus bazelio reikalavimų lygis. E, mes negalime paremti dinaminio požiūrio, būtų verčiau laikytis Europos centrinio banko nuostatų Na ir pagaliau tikiuosi, kad e, toliau e, dirbant su bankininkistės e, dokumentų rinkiniu, mums pavyks surasti tokią pusiausvyrą, kurie akcentuos rizikos mažinimą. E, o ne grįšime prie ankstesnio požiūrio, kai parlamentas reikalauja, kad finansų sektorius e, išspręstų e, likusių rizikų problemą, nesižvelgiant į proporcingumo principą. Dėl TFAS 9 buvo labai labai ilgai diskutuojama. E, mes matome, kad yra kai kurių neprintinų pasiūlymų ir tiesą sakant, e, juos pateikė dvi frakcijas, kurios e, plačiai žinomas kaip euroskeptiškos. Pravarčiau galbūt būtų labai aiškiai įvardinti tas dvi frakcijas, kurios tokį techninį dokumentą panaudojo savo politiniais tikslais. Markovalį. Dėkuoju, pirmininkė. E, yra e, tam tikrų argumentų už dinaminį požiūrį, prieš pastatant jį statiniam požiūriui. Mes e, laikomės nuomonės, kad bankai visų pirma turi paremti realiai ekonomiką, verslą ir namų ūkius. Aš įsivaizduoju, kad e, egzistuoja tam tikras e, vokiškasis e, mąstymo modelis kapitalo reikalavimų srityje. Tačiau bankai jau ir dabar yra e, apkrauti tam tikrą bankininkystės priežiūros naštą. E, kai ateis e, dar viena finansų krizė, kuri kirs finansiniams produktams, tai paaiškės, kad mes nebusime tinkamai sureglamentavę su finansinės bankų veiklos dalies Bet kuriuo atveju dinaminis požiūris mūsų nuomonė yra geresnis negu kad statiškas. Marko Zanė, ačiū labai trumpai. Aš žinoma nepritariu naujam reglamentui, nes manau jis sukels daugybę problemų. Net jeigu ir bus bandoma kompensuoti tam tikrą riziką kurią sukeltų pereimas prie naujo apskaitos e, standarto. Aš manau, kad e, reglamento analizė ir šio aspekto ypač pagristas klaidinga prielaida. Hmm. Bandamas sukurti daugiau erdvės kontroliuoti krizės, ar jas nugalėti, ar devalvacijas. problemos eurozonoje atsiranda ne nuo atsargumo anksčiau, bet kaip buvo viename laikraštyje buvo parašyta praėjusią savaitę, problemos kyla dėl ekonominės krizės didesnio poveikio negu bet kada zon, eurozonoje ar Europoje. Todėl vienintelis būdas išspręsti problemą yra ekonomikos augimas. O turint dabartinės taisyklės, ES e, tai padaryti, to pasiekti labai sunku. Ačiū, daugiau norinčių kalbėti nebus, todėl žodis vėl pranešėjai. Ja, vielen Dank an alle Schattenberichterstatter, auch für die Ačiū visiems šešiems pranešėjams už konstruktyvės diskusijas, e, patikslindamas noriu atkreipti dėmesį į vieną aspektą. Tikrai Mes e, neslaikome skirtingų pozicijų, dėl to norime sumažinti riziką ir grėsmės, tačiau būdai, e, kaip to pasiekti, yra vertinti skirtingai. Aš, pavyzdžiui, išvelgiu e, didesnę žlugimo grėsmę finansų institucijoms nei kolega Giegoltas, tačiau būtent dėl to ir pasirinkome pagreitintą skubę e, procedūrą. Svarbu, e, kad e, ne vienas iš esančių salėje nekvestionuoja tos skubios procedūros esmės, tik tai būdai įsivaizduojami skirtingi, siekiant tų pačių tikslų. Mes manome, kad dinamiškas požiūris pasiūlytas, pasiūlytas taryboje užtikrins daugiau stabilumo, dėl to kompromisinėme pakeitime jis yra e, siūlomas ir e, rytoj, jeigu ekonomikos komitetas tą požiūrį patvirtins, e, galėsime ir įsitikinti ar jis buvo pasirinktas teisingas, e, jeigu bus užkirstas kelias busimoms krizėms. Noriu kolegoms padėkoti už konstruktyves diskusijas tiek šiandien, tiek anksčiau. Ir aš tikiuosi, kad toje pačioje dvasioje dirbsime ir toliau. E, žinoma, e, netmetant galimybės, kad nuomonės e, ir toliau gali likti skirtingos kai kuriais klausimais, tačiau manau, kad e, diskusijų bendradarbiavimo pradžia tikrai nuteikia optimistiškai. Ačiū, manau, kad pradžia gera, balsavimas vyks netrukus. Taigi perėmame prie kito klausimo, tačiau pranešėjo nėra. You represent Mr. Ockmark? Perfetto, allora eh, passiamo alla discussione del secondo file. Gerai, periname prie kito dokumento aptarimo dėl naujų skolos priemonių skūrimo. Kaip žinote, pradinis sprendimas buvo kitoks tačiau galiausiai buvo pasiekta išvada paspartinti darbą su šiuo dokumentu. Noriu padėkoti ponui Hokmarkui už jo darbą. Jis parengė labai greitai tekstą ir jis atitinka tarybos bendrai požiūrį. Tai yra padrasnanti situacija e, dėl tolesnių žingsnių. Dabar ponas Karas pristatys e, šį dokumentą. Sensitive. Pirmininkė, kadangi ponas Hokmarka negalėjo šiandien atvykti, jis paprašė manęs vakar paskaityti šį pareiškimą jo vardu. Komisija pasiūlė sukurti naują turto klasę dėl neužtikrintos skolos priemonių, siekiant sustiprinti e, skolinimas ir sumažinti atlikties kaštus. Ponas Hekmar pritarė komisijos pozicijai. Ponas Hekmar pripažįsta, kad šis požiūris nebūtinai lengvai bus pritaikomas valstybės narėse. kur tai netitinka nacionalinių teisės aktų, kad užtikrintume teisinį aiškumą investuotojams ir emitentams, reikia numatyti perinamasias sąlygas. Ir tuo tikslu ponas Jokmarkas siūlo e, tokį slaipsnišką režimą, kuris e, leistų pakeisti nacionalinius teisės aktus, kurie patvirtinti prieš įsigaliojančią direktyvą. Komisija numatė minimalų e, terminą vienerių metų. Panas Jokmark siūlo nenumatyti minimalų reikalavimų terminams, e, bet nepreferencinės skolos priemonės, jeigu jų terminas yra mažesni, mažesnis negu vienas termin, vieni ir metai, net tiktų MRL ar TILEK reikalavimo. Tačiau tokia priemonė visgi galėtų būti panaudota padidinant institucijų apsar, nuostolių apsarbavimo galimybės. Ir nesinorėtų, kad institucijos e, turėtų problemų, jeigu būtų įvesta nauja turto klasė su trumpesnė negu metų trukme. Taip pat e, svarbu patikrinti, kad tinkamumo kriterijai nustatyti 72 B straipsnėje, tai yra reglamento, reikia užtikrinti, kad būtų atitiktis tarp skirtingų teisė kurios priemonių. Ponas Jokmarko vėliau norėtų pabrėžti, kad labai svarbu, kad e, investuotojai ir emitentai aiškiai gautų informaciją apie taikytinų subordinavimo reikalavimus. Panas Okmark tikisi, bus veiksmingai dirbama su šešėliniais pranešėjas, kad būtų sformuotas bendras požiūris. Labai ačiū. Grazie. Labai ačiū. Ponui Karas. pona Peres. Beres. Ačiū. E, po Edmar Karaso e, veidrodžio aš būsiu Silvio Pereira. Veidrodis, dėkoju už šį parengtą pranešimą, ačiū už pristatytą kalendorių, kuris e, leidžia kartu su procedūrų, su komisija, su taryba greitai dirbti. Noriu pasakyti, kad E, mūsų pozicija būtų tokia, kad tai teikiamai vertiname pranešėjo mm, jo nuostatas. Mes manome, kad e, reikia užtikrinti, kad viskas būtų aišku, nuspėjama. Ir būtų užtikrintas teisinis aiškumas. Reikia, kad kaip galima greičiau būtų galima patvirtinti šią direktyvą, kad būtų galima užtikrinti TILAK ir MREL atitikimą ir numatyti, kad bankai galėtų taikyti šias priemonės ir laikytis Europos ir tarptautinių standartų. Reikia pasakyti, kad reikia dirbti greitai, kad bankai galėtų kaip galima greičiau pakankamais kiekiais suformuoti šitokios skolos priemonės. Ir todėl dėkojame pranešėjui dėl jo naujoviško požiūrio šioje srityje. Ir dėl esmės turiu tris pastabas ir asmeniškai dar pridėsiu ketvirtą. Pirmiausia, Mūsų pranešėjas mano, kad minimamaus termino vienerių metų trukmės panaikinimas netrodo gera mintis, nes atsirastų skirtumas dėl tinkamumo kriterijų pagal MRL, o tai kel, gali kelti problemų. Ir, o mums reikia stiprinti bankų problemų sprendimo galimybės. Ir Dėl 4a straipsnio kyla klausimas, kaip valdyti esamą skolą ir kaip pritaikyti tą laipsniškumo nuostatą. Mums atrodo vertinga, kad reikia ne tik taikyti e, tą testinumo nuostatą, bet kitas nuostatas. Trečia. 12 mėnesių perinamą laikotarpio idėja atrodo svarbi, nes visa tos greitos procedūros esmė yra tai, kad bankai galėtų e, kaip galima greičiau veikti tokiuose situacijose. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pridurti, Dėl išvestinių priemonių reikia ieškoti formulės, pagal kurią galėtume patikslinti tokių įtrauktų išvestinių skolos priemonių traktavimą. Ačiū toliau, Ekar, frakcijos vardu Said Kamal. Ačiū, pana pirminkė, dėkoju pranešėjui, jo, jo ne, nebuvimo atveju ponui Karasui ir poniai Berės. Visą laiką malonu, ponia Berės, su jumis sukryžiuoti kardus. Pirmiausia, noriu padėkoti Gunarui Hokmarkui, nors jo nėra, už jo pranešimo projektą. Mes iš esmės jam pritarėme. Malonu, kad komitetas e, šį dokumentą laiko prioritetu, nors valstybės narės nėra pasirengusios dar perkelti pagrindinių taisyklių. Ypač džiaugiamės patikslinimų dėl MRL sąlygų taikymo ir to testinumo e, sąlygų taikymo. E, Perinamosios nuostatos užtikrina teisinę aiškumą. Vienas iš dalykų, e, kurį išgirdau, pona Karas sakant, nors pavėlavau, norėčiau daugiau sužinoti dėl 9 ar 20 pakeitimų, kur išbraukiamas e, atsakomybės e, nuostatų. Mūsų nuomonė, vienerių metų terminas yra būtinas, e, kad atitiktume tarptautinius standartus. Tas terminas buvo manomas būtinas, kad nuostolio absorbavimo galimybės išliktų ir kad nesumažėtų lėšų tokiamis situacijomis, kuomet firmos situacija pablogė. Dėl aš abejočiau dėl tokio termino panaikinimo, kaip siūlo pranešėjas, bet esu pasirengęs kalbėtis apie tai. Tikiuosi, kad bankų lobistai dar jo nepasakė. Dėl galimų pakeitimų norėčiau patikslinti uh, statybos bendrovių, bendryjų uh, e, situacijas. Paaiškinamame memorandume aiškina, kad e, visos algos e, suderinamos, tačiau norėčiau sužinoti, ką tai reiškia. Taigi e, lauksime jo išminties perlo ateityje. Thank you. Of course, streamlines regards the CRO. Na, dėl tų sudarinimų mes būtent dėl to ir nusprendėme du tuos pranešimus analizuoti kartu. Mano interpretacija yra tokia, kad ponas Hopmark būtent ir mini šį požiūrių kaip paketo į du pranešimus, siekiant užsirinti uh, e, jų atitikimą. Tačiau ponas Karas turbūt galės atsakyti tiesiogiai jums. Ponas Kornyje, uh, ne, Kora, Alde frakcijos. Daug, kas, daug yra pakeitimų šiandien. Taip, E, aš kalbėsiu pono Kornėjo vardu. Mes džiaugiamės, kad laikome greito darbo principą. Ponas Kornėjo iš esmės pritarė pranešimo projektui. Tačiau abejonės mums kyla tos pačios, kurias ir paminėjo Pervanš ir Saidas. Dėl 20-23 pakeitimo tai yra reikalavimo turėti skolos priemonės, kurių trukmė ne mažesnė kaip vieneri metai. Mes manome, kad tai yra problemiška, nes nepreferencinės tos priemonės buvo sukurtos tilak tikslu, o jas iš tą terminą numačius, nu, nu, nu, nu, panaikinus netitiktumą tilak reikalavimo. Tai gali turėti E, neigiamos įtakos likvidumui ir kainuoti brangiau. Aš sutiku su visais kitais, kad tam klausimui reikia aptarti, skirti daugiau laiko ateityje. Ačiū, Fabio Demasi. Noriu padėkoti pranešėjai Helkmark už pranešimo projektą ir ponui Karas už jo pristatymą. Aš ypač džiaugiuosi jo pasiūlymu, kad dėl visų įsipareigojimų būtų galima juos panaudoti Atrodo, kad tiek pranešimo projekte, tiek komisijos požiūrėje minimalistiškai žiūrima į kreditorių hierarchiją ir subordinavimą. Finansinio stabilumo prasme reikia tilak e, priemonės panaudoti ir gyvendinti šį standartą neutraliausiai kaštų prasme bankams. Aš skeptiškai žiūriu, ar tai teisingas požiūris. Atrodo, kad svarbi finansinės krizės pamoka yra tai, kad finansinė reglamentavimas turi būti makro ir mikro e, prudensiškas. Tai pamiršta. Čia mes kalbame apie mikro e, rizikos e, ribojimo požiūrį. Kaip jau sakiau anksčiau, aš manau, kad daugelis problemų bankų sektorėje yra makro pobūdžio sakoma, kad griežtesnis e, požiūris padidintų banko finansavimo išlaidas. Tačiau vietoj to, kad turėtume tokias neskaidrės priemonės, mes norėtume padidinti pirmojo ligmens kapitalo reikalavimus, nes tai didina bankų saugumą. E, nes kitaip e, E, tuomet nereikia tada e, čia sėdėti ir galvoti, kiek čia bankams e, reikia papildomų išteklių, kad jeigu kas kiltų problemų. Komisija ir ponas Hotmark atrodo taiko sutartinį požiūrį subordinavimam. Gali būti, kad užtruks metų metus, kol bankai sukaups tilą ar MRL buferį. Tačiau pavyzdžiai rodo, kaip svarbu e, panaikinti visokias spragas. Tai aš norėčiau taikyti pirmenybę sprendimą tokiam sprendimui, kuomet Man atrodo, kad yra aiškiai spraga, kurią reikia panaikyti. Mes sakytume, reikia supaprastino požiūrio, kad kuo greičiau visas banko priemonės turi būti subordinuotas ir reikia aiškios hierarchijos, kada panaudoti visas, visus įsipareigojimus. Ir svarbiausia, kad investuotojai ir taupantis aiškiai žinotų, kad nėra investicijų be rizikos. Thank you very much. Uh, Dėkui. Ponas Urtastan. Dėkui, pirmininkė. Aš irgi noriu padėkoti ponams Hokmer ir Karas e, už pranešimo pristatymą. E, dvi problemas, kurias norėčiau paminėti. Visų pirma, prisijungsiu prie žaliųjų dėl jų požiūrio į 20 straipsnį. E, vienų metų termino panaikinimas nėra gera mintis. Jeigu taip pasielgsime, tai apribosime tilak taikymo veiksmingumą. Būtent to juk ir norime išvengti. Todėl vienerių metų termino idėją toliau reikia svarstyti. Kita mintis, kaip ir žaliai, norėtume mm, E, pamastyti, kaip galėtume mm, užkirsti kelią neprofesionaliems investitoriams, e, kaip kad jie yra apibriežti MIFID reglamente, e, pirkti tokio tipo turtą. Turime tam tikrų idėjų, pasidalinsime jomis su pranešėju, galbūt reikėtų nustatyti tam tikrą investicijų minimalą, minimalų kiekį. E, tai e, neprofesionalims investuotojams e, užkirstų kelią pirkti šios klasės turtą. Dėkui Marko Valiai. Dėkui labai greitai. apie šią turto klasės kategoriją. Kalbant apie tam tikrą buferį, mes turime pagalvoti apie tam tikras aplinkybės, kai labiausiai gali nukentėti smulkieji e, indėlininkai. E, dabargi gali atsirasti aplinkybės, kada tie, kurie taupa, paprasti žmonės nukentės labiausiai. Todėl e, e, pasiūlymai tai būtina atsižvelgti. Tai mano pagrindinė mintis. Dėkui, Marko Zanį. Dėkui, pirmininkė, ačiū pranešėjui. Yra pora dalykų. E, dėl kurių aš norėčiau paaiškinti savo pakeitimus, bent jau e, kokiu požiūriu jie remiasi e, dėl vienerių metų termino, sutinku su kolegomis. Visų pirma, reikia išvengti retroaktyvaus išleistų obligacijų subordinavimo. Jeigu tiesingai suprantu, nacionalinėse kai kurių valstybių narių aktuose tai yra numatyta. E, žinoma, tai e, labai nedidelė bankų gavinimo ir pertvarkymo e, procedūros dalis Taigi retroaktyvus e, gelbėjimo nuosavomis lėšomis e, taikymas, kai supirkinėjimas tam tikros klasės turtas gali privesti prie to, kad e, kai kurių obligacijų nebebus galima tam panaudoti. Nebus galima panaudoti gelbėjantis ar rekapitalizuojant savomis lėšomis. Mes turime pagalvoti taip pat ir e, to, e, to naujosios klasės turto e, rinkos problemas. Investuotojai yra suinteresuoti investuoti savo likvidžias lėšas į tokias priemonės, kurios atneštų truputį daugiau gražos E, tai matyti rinka tam egzistuoja, bet reikia pagalvoti apie kaštus ir apie bendrą poveikį bankininkystės sistemoms, ypač tuose, namu, tuose e, valstybėse, kur bankai susiduria su problemomis, kad e, bankų išlaidos nebūtų perleidžiamos realiai ekonomikai. Tai neturi daryti realaus poveikio E, realiai ekonomikai. Prieš mane kalbėjo pranešėjai, kalbėjo apie skaidrumą, e, kai kalbama apie to naujo turto klasės e, priemonių pardavimą mažmeninėje rinkoje. Galbūt reikėtų kažkaip kitaip pavadinti tas priemonės E, išvengti žodžio Sinija, nes tai suponuoja e, tam tikrą saugumą, gal subordinuotos preferencinės obligacijos. E, toks terminas galėtų būti naudojamas. Dėl rinkos likvidumo problemų ECB prieš kelias, prieš kelias savaitės parengė ataskaitą, kurioje įspėja dėl e, likvidumų, e, dėl likvidumo sąlygų blogėjimo, kalbant apie obligacijų rinką Europoje. Taigi, draugės su pranešėjų dar čia turėsime e, padirbėti. Dėkui. Nematau daugiau prašymų kalbėti, tai galiu vėl suteikti žodį ponui Karas. Pana pirmininkė Gunaro Hökmarko vardu norėčiau padėkoti už šią diskusiją. Tikiuosi suprasite, kad e, jo padėjėjai perduos jam informaciją apie šias diskusijas, kaip ir svarstant Simono pranešimą, mes turime susitelkti ties e, pagreitinto svarstymo procedūra Ir šios procedūros eigoje negalime aptarti visų minėtų aspektų, kalbant apie 20 ir 23 minėtus pakeitimus. Tik noriu pasakyti, kad ponas Hepmarkas juose vadovavosi Europos centrinio banko pasiūlymais ir intencijomis, o ne savavališkai ar asmeniškai suformulavo tas pakeitimų nuostatas, jis vadovavosi viešosiomis diskusijomis. Iki rugsėjo ketvirtosios dienos galime pateikti savo pakeitimų pasiūlymus. Man yra svarbu kad e, būtų išvengta dubliavimuose, peržiūrint minėtus teisės aktus, e, pavyzdžiui, 72b straipsnis šiuo metu valstybėse narėse egzistuoja skirtingi požiūriai į smulkiųjų bankų e, hierarchiją, tai sąlygoje arba ar gali sukelti tam E, tikrus e, konkurencijos iškraipimus ir apsunkinti darbą priežiūros institucijoms, todėl aš pritariu suderinimo pasiūlymams, nes tokiu būdu būtų užtikrintas didesnis teisinis aiškumas. Todėl e, tas pasirinktas įgytų teisų išsaugojimo požiūris ir kitos siūlomos priemonės yra naudingos siekiant e, sustiprinti klientų pasitikėjimą ir e, saugumą. Manau, kad tikrai e, radome tinkamą pusiausvyrą atsižvelgdami tiek į priežos institucijų, tiek ir valstybių narių interesus ir siekdami juos tarpusavyje suderinti. Todėl aš prašau iki nustatyto termino pateikti jūsų pasiūlymus ir pagėdamus dėl pakeitimų. Ponas Jokmarkas į juos e, atsižvelgs, mes turėtume dar kartą e, pakartoju susitelkti ties svarbiausiais aspektais, kadangi diskusija vyksta pagreitinta tvarka. Ačiū, aš taip pat norėčiau pabrėžti pono karo E, minėtą aspektą, kad procedūra vyksta pagal 108 straipsnį pagreitintai ir žinoma e, e, šiai daliai pakeitimai yra sveikintini ir primtini, tačiau kitai daliai ne. E, tokiu būdu e, galėtume užkirsti kelią nereikalingiams pakeitimams, kurie vienai par kitaip būtų atmesti, e, o įprastinė tvarka prašymo dalis bus svarstoma, kai tam ateis laikas. Įtra komitete tas pats teisės aktas yra svarstomas, todėl teoriškai svarbu paaiškinti ir pabrėžti, kad mes dabar dirbame pagal 108 straipsnio procedūrą ir e, todėl teikiant pakeitimus būtinai tai atsižvelgti. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi rugsėjo 4 dieną, svarstymai 25 rugsėjo, ekonomikos komitete balsuosime rugsėjo 25 dieną, po to prasidės trilogo dėrybos. Dabar e, siūlau paskelbti keturių minučių pertrauką ir kaip numatyta 12.30 galėsime pradėti balsuoti. Dear colleagues, may I ask you to take seat? Mėly kolegos, prašau susėsti. Statyti balsavimo korteles į balsavimo įrangą ir atlikti bandomai balsavimą. Pradedame balsuoti. Noriu prabalsuoti keep it open. Wait, I, wait, I tell you. Please, colleagues, who is missing? Still one colleague to vote, but. Dar vienas kolega nebalsavo ir kitų dar nėra. Apskritai prisiregistravusių balsavimui. Okay.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 Okay. Mr. Jezek also. So we are now 46. 46 jau užsiregistravo balsavimui. Taigi bandamasis balsavimas baigiamas ir dabar balsuosime dėl laikinų susitarimų kelių teisėkuros procedūros pabaigoje pagal pirmojo svarstymo procedūrą. Sveikinusius pranešėjus Pirmasis e, Poltank pranešimas. Balsuoti pradedame. No. Yes, it's roll call vote. Again, the vote is... Vardinis balsavimas, taigi turime pakartoti. Atsiprašo pirmininkas. As, as a roll call vote, now we have to... still two colleagues to vote if they wish. Du kolegos, jeigu pageidautų, taip pat dar galėtų balsuoti. Pranešėjas galėjo pats už save pabalsuoti, tai taip pat neblogai. Kaip suprantu, du kolegos balsuoti nenori, jie turi tokią teisę, taigi galime baigti balsavimą. 34 už 12 prieš 1 susilaikęs, sveikiname pranešėją. Kitas balsavimas taip pat svarbus, pranešėjas Otmarkaras. Tai yra e, dar e, vienas prašymas susijęs su kapitalo reikalavimo reglamentu. Vardinis balsavimas balsuojame. We can close. 35 in favor. Balsuoti baigime 305 už 12 prieš 1 susilaikė, sveikiname taip pat Otmarą Karą. Dabar balsuosime dėl su statistika susijusio pranešimo, kuris, e, kurio autoris yra pranešėjas, pradedame balsuoti vardiniu būdu. The vote is closed. Balsuoti baigiame. 39 už, 3 prieš, 6 susilaikė. Ačiū. Dabar balsuosime dėl Sirpos pietikainin pranešimo dėl e, įmonių kapitalo ir socialinio verslumo fondo. Pradedame vardinį balsavimą. Vote is closed. Balsuoti baigiame. 38 už 2 prieš 7 susilaikęs sveikiname taip pat ir Sirpa, o dabar Petras Simono pranešimas pagal pagreitintą procedūrą, kurį ką tik e, aptarėme dėl TAE TFAS 9. Pirmas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta A kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. B kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. C kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta Manau, tikiuosi jūs užbalsuojate. Bet jūs balsavote, kai aš paklausiau, kas prieš balsuoja. Susilaiko pritarta. 32 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 33 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. D kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl komisijos pasiūlymų su pakeitimais vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Kaip pastebėjote, kai kurie pakeitimai e, buvo atmesti, nes jie nepriimtini pagal e, pagreitintą procedūrą. Jie bus svarstomi, kuomet bus svarstamos pranešimo Pranešimo dalis e, svarstama įprasta tvarka. Ponas Langė balsavo neteisėtai. Tokia procedūra vadinama kai kuriuose šalyse pianisto procedūra, nors uh, narys, už kurį buvo balsuota ir yra salėje. Taigi balsuoti baigėme 39 už, 11 prieš, nes nesusilaikė. Dar turime balsuoti dėl teisėkuros rezoliucijos kai kurių pakeitimų 26 už prieš susilaiko atmesta, 27 už prieš susilaiko atmesta, 28 už prieš susilaiko atmesta, 29 už prieš susilaiko atmesta, 30 už prieš susilaiko atmesta, 301 už prieš susilaiko atmesta. Balsuojame dėl Tokiu būdu rezoliucija yra patvirtinta, dabar balsuojame dėl sprendimo pradėti tarp institucinės dėrybas, vardinis balsavimas. Žinau, nes e, pranešėjas to prašė, diskutuoti dėl šio prašymo nereikia, pradame balsuoti. The vote is closed. Balsuoti baigiame. 40 už 11 prieš ne vienas nesusilaikė. Sprendimas patvirtintas. Sveikiname pranešėją ir šešėlinius pranešėjus. Okay, so we can close the meeting. Galime baigti posėdį ir tęsime jį ketvirtą valandą po pietų. Ačiū.